7 ir 8 straipsniais tvarkydamas duomenis, kalbant apie įgyvendinamosius teisės aktus ir deleguotosius teisės aktus taryba norėjo, kad būtų įgyvenimi teisės aktai taikomi pagal šeštojo straipsnio ketvirtąją dalį. Parlamentas norėjo E, deleguotų teisės aktų ir galiausiai trilogo metu buvo susitarta dėl kompromisinio sprendimo, kalbant apie techninius reikalavimus ir bandymo procedūrą. Ne, e, siekiant įgyventi reglamento nuostatas ir siekiant užtikrinti, kad duomenys nebūtų perdodami iš e, pagalbos iškvietimo sistemos kitoms tarnyboms, yra numatoma viską reglamentuoti pasitelkus įgyvenimos teisės aktus. E, naudodamas progą noriu padėkoti visiems Libės šešiems pranešėjams, kurie dalyvavo trilogo darybose ir ypač dėkoju mūsų sekretariato darbuotojams, e, kurie mums labai padėjo šiame darbe. Ačiū. Akseliui. Dabar. Toliau pagal darbo tvarkę turime e, išklausyti informacijos at, dėl dėrybų dėl Europolo e, dokumento. Ponas Dėsdėme yra negalėjo ateiti į posėdį, todėl jis paprašė mane informuoti jūs dėl štaiko. Per paskutinį trišalio dialogo susitikimą buvo aptart numatyta e, institucijos vadovo skirimo procedūra ir parlamentinės priežiūros klausimai. E, tai yra aktualu parlamentų, tai, kaip draugė su nacionaliniais parlamentais užtikrinti šios svarbios agentūros darbo priežiūrą. Tai demokratinės atskaitomybės klausimas ir todėl aktualus parlamentui svarstant abi temas, buvo, e, dalyvavo visų trijų institucijų atstovai, tačiau kompromisas dar ne, nepasiektas. Tačiau pranešėjas ir šešėlinis pranešėjas yra įsitikinę, kad re, reglamente dėl Europolo turėtų būti aiškios ir tvirtos nuostatos dėl Europos parlamento vaidmens e, prižiūrint Europolo darbą. Mes rengiamės E, kitam e, trišalio dialogo susitikimui numatytam vasario pradžioje, kur bus aptarti duomenų apsaugos aspektai susijęs su Europolo reglamentu. Tai tiek, o dabar prasidės balsavimas. Kolegos, tikiuosi, turite balsavimo korteles. padėtis viduržėme jūros regione ir holistinio ES požiūrio imigracija būtinybė. Balsuosime dėl šio dokumento. Kaip žinote, mes e, balsavome dėl kla, žodinio klausimo šią temą jau mūsų komitete. O diskusijos su taryba ir komisija šio klausimu įvyko lakučio 25 plenarinėje sesijoje. Noriu padėkoti kolegoms už darbą rengiant šį tekstą bei už pastangas ieškoti bendro sprendimo. Balsuojame, e, numatytas vienas balsavimas. Balsuoti pradedame, balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. 37 už, 4 prieš, 6 susilaikė. Sveikinu visus, kurie prisidėjo prie šio dokumento rengimo. Ir toliau pagal darbo tvarkę ES Teisės saugos pareigūnų mokymo agentūros klausimo svarstymas. Norėčiau paprašyti kolegos Albrechto perimti pirmininkavimą, nes aš po šio klausimo kuriuo pranešėja aš esu, turėsiu išeiti. Ačiū visiems už bendradarbiavimą. kolegos Toliau septintas darbo tarkės punktas e, – SIPOL agentūra. Pranešėja šiuo klausimu yra Kinga Gal. Svarstysime pranešimo projektą bei e, sprendimą dėl pakeitimo įteikimo termino. Pakeitimus reikia teikti iki sausio 8-osios, kad jų svarstymas galėtų įvykti vasario 5-ąją. Dabar žodis pranešėjai Kingai Gal. Ačiū kaip nekart esame kalbėję komitete, SIPOL yra agentūra atsakinga už teisės saugos pareigūnų mokymus. Tai nėra klasikinis mokymų institutas. E, jis rengia kursus visoje ES, organizuodamas e, mokymus draugės su nacionalinėmis institucijomis tokių mokymų poreikis egzistuoja, nes daugybei teisėsaugos pareigūnų reikia susipažinti su ES teisės e, aktais ir juos taikyti ir įgyvendinti. Ir šie mokymai už, užpildo spragą tarp priimamų sprendimų ir jų gyvendinimo praktikoje. E, agentūros pridėtinė vertė turėtų būti optimaliai užtikrinta, užtikrinant e, susijusio institucijų bendradarbiavimą, bei atsižvelgiant, derinant e, mokymų poreikius ES mastu. Dabar gal, dabartinis reglamentas e, modernizuoja SIPOL juridinį pagrindą, atsižvelgiama į Lisabono sutartimi patvirtintus pokyčius, pagal kuriuos SIPOL agentūrai patikėta, patikėtos naujos užduotis teisės saugos mokymų srityje. Parlamentas e, raginamas pritarti šiems pakeitimams dėl modernizavimo. Aš sveikinu siūlomą naują reglamentavimą Jo dėka SIPOL agentūra turės galimybę geriau gyvendinti mokymų programą ir pasitarnauti ES e, teisės saugos bendruomeniai. Svarbu, kad agentūros e, pagrindinė architektūra išlikusi, išliktų nepasikeitusi. Europos parlamentas yra mm, įsitikinęs, kad agentūra yra svarbi ES Ir mes esame pasiryžę teikti tolesnę paramą e, puoselėjant e, ES teisės saugos kultūrą. Todėl svarbu, kad SIPOL agentūra turėtų galimybę užtikrinti pridėtinę vertę e, savo darbę Europos mastu ir sutelktų dėmesį į keletą temų. Tai yra uh, Euro, tarp valstybinį darbą Europos mastu, taip pat e, jų turėtų atlikti koordinavimo vaidmenį. Noriu padėkoti už pakeitimus ir taip pat padėkoti komiteto sekretoriatui už pagalbą e, nagrinėjant pakeitimus ir įtvirtinant mano minėtus principus e, agent, kadangi agentūra turi ribotus išteklius, ji turėtų sutelkti dėmesį į prioritetinės rytis ir nedubliuoti veiksmų, kurių jau imasi valstybės narės. Taip pat svarbu užtikrinti veiksmingesnį šioje srityje dirbančių agentūrų darbo koordinavimą, kad turimi nedideli ištekliai būtų panaudoti veiksmingai būtų taip pat sukurta sinergija ir išvengta galimo pastangų dubliavimo. Agentūra, ši agentūra išimtiniai užsima mokymais teisės saugos rytyje ir e, ji turėtų suformuluoti prioritetus mokymo srityje. Manau, kad kalbant apie užduočių, e, SIPAL patikėtų užduočių, ypač nuo užduočių įgyvendinimą, reikėtų skirti tam reikalingus išteklius ir manome, kad pasiūlytas jai biudžetas netitinka numatytų agentūros augimo poreikių. SIPAL agentūra įneša savo indėlį koordinuodama veiklą mano minėtoje srityje, taip pat mm, siekdami patikslinti SIPAL agentūros užduotis, pasiūlėme kai kurių pakeitimų šiam reglamentui. Reikia užtikrinti agentūros veiksmingumą ir atskaitingumą. Reikia aiškiai konstatuoti, kad SIPAL agentūra turėtų plėtoti, koordinuoti ir įgyvendinti mokymus, o ne tik tai teikti paramą šioje srityje. Taip pat parengiau pakeitimus, kurių tikslas užtikrinti agentūros darbo veiksmingumą, uh, kad e, riboti agentūros ištekliai būtų sutelkti į kelias rytis, kuriuose užtikrinama Europos pridėtinė vertė ir taip pat integruotas europinis ir tarpvalstybinis matmuo. Tokie būtų. Pristačiau ką tik pakeitimus. Tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais ir galimybės aptarti šiuos klausimus su jais. Ačiū, ponia Gal. užsirašė vienas narys, viena narė norinti pasisakyti. Pone Vikstrom, suteikiu žodį jums, o kitus kolegas raginu kelti rankas, jeigu norite pasisakyti. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už jos darbą. Sutinku, kad reikia uh, tolesnių nuorodų į Europos vertybės, į europinę perspektyvą. Dėl šių klausimų visiškai pritariu. Pagrindinės teisės turėtų būti CEPAL agentūros pagrindinė veikla. Todėl pritariu pranešėjo septintajam pakeitimui. Svarbu, kad toks požiūris pasiektų ir SIPAL agentūrą, nes iš agentūros atstovų sulaukėme labai įvairių nuomonių. Uh, Todėl žiūrėjau, kad e, pranešėja tai akcentuoja. SIPOL agentūra turėtų sutelkti dėmesį į bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir nedubliuoti mokymų rengiamų nacionaliniu mastu. Dėl pritariu pranešėjai, jog patikėdami agentūrai naujas užduotis turime e, skirti ir reikiamą finansavimą tų užduočių gyvendinimui. Finansai turėtų būti išnaudojami kiek įmanoma našiau ir aš pasisakau, vis dar pasisakau SIPOL ir Europol agentūrų už tų agentūrų sujungimą ar bent jau e, vienos būstinės įsteigimą, kad taip e, sustaupytume lėšų. Ir noriu, kad komisija vieną kartą visiems laikams pasakytų, kiek kainuotų e, SIPOL agentūrų E, būstinės perkelimas į Budapeštą, o ne į Hagą. Norėčiau faktų ir skaičių. Norėjau paklausti pranešėjos, kodėl jis siūlo išbraukti 8 ir 9 pakeitimus iš trečiojo straipsnio. Manau, kad būtų gerai, jog mokymai rengiami SIPOL pasiektų kiek manoma daugiau policijos pareigūnų per bendrus mokymus ir bendras mokymų programas. Mane šiek tiek e, glumina dvyliktasis pakeitimas dėl mokslinių tyrimų, nes pakeitėja e, pakeitė anglišką modalinį veiksmą žodį shall į daug iki e, tokios prasmės veiksmažodį mei galėtų. Turėtume E, įtvirtinti poreikiais pagristą požiūrį ir siekti, kad ES teisės aktų įgyvendinimas būtų prioritetas šiame policijos bendarbiavime, bet taip pat ir akcentuoti ir vertybės. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų akcentuoti ir pagrindinių teisų integravimą į visas veiklos sritis, įrašyti tai kaip vieną pagrindinių agentūros užduočių ir E, taip pat akcentuoti nuostatas esančias e, direktyvoje dėl aukų apsaugos. Ačiū. Thank you very much. Um... Labai ačiū. Daugiau kolegų nenori kalbėti, todėl žodis komisijos atstovui. Uh, thank you. Ačiū. But in comparison nieko neturiu pridurti e, prie tos informacijos, kuri buvo pristatyta praeis mėnesį Lyvė komitete. Norime padėkoti pranešėjai e, už e, jo pristatytą pranešimą ir tiek norėjau pasakyti. Ačiū, steiksiu žodį vėl pranešėjai, kingai gali. Ačiū Cecilija už e, šį teigiamą požiūrį. pakeitimai aštuntasis ir devintasis yra sujungiami siekiant, kad e, būtų padidintas SIPOLO veiksmingumas, kadangi ištekliai jam skiriami yra pakankamai riboti, o mes siekime aiškiai pabrėžti būtinybę kurti Europos lygių pridedamą vertę, daugiau pastangų dėti užtikrinant patrauklumą ir veiklos kokybę. Tas pats pasakytina ir apie devintąjį pakeitimą, žinoma, dvyliktasis pakeitimas. Galime svarstyti tuos modalinius veiksmažodžius skirtingus, man problemų nekyla, jeigu bus paliktas e, žodis shell vietoj mei. Svarbu, kad sutartume dėl turinio, dėl e, buveinės e, ar ji turi būti vienoje vietoje ar keliose vietose, diskusija jau kaip ir baigta šiuo klausimu, tačiau žinoma, turite teisę kreiptis į komisiją dar kartą šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime sėkmingai bendradarbiauti svarstydami šį reglamentą. Prašau dėl darbo tvarkos, ačiū Janai. Aš, e, mane šiek tiek nustebino E, toks komisijos atsakymas neaiškus į labai tikslų klausimą. Aš norėčiau, kad būtų pateikti skaičiai, kuriuose atsispindėtų sąnaudos ir e, agentūros e, veiklos kaštai būtų pristatyti ir, ir tikrai labai įžulu taip elgtis iš komisijos pusės ir neatsakant į labai konkretų tikslų klausimą. Ar jums tai netrodo keista. Ar komisijos atstovai pasirengė atsakyti? Aš labai atsiprašau, žinoma, mes visiškai skaidriai atsakysime iš šį užduotą klausimą. Tie galiu pasakyti dabar, tačiau žinoma, mes uh, E, ne tik pasižymėjome e, teisėkuros institucijų prašymą naują reglamento pasiūlymą pateikti, tačiau taip pat ir atsižvelgsime į prašymą perkelti šią agentūrą į Budapeštą. Žinoma, mes e, pateiksime išsamo atsakymą iš klausimą, kuris buvo užduotas taip pat Lyvė komitete ir pastarai kartą. Tai tikrai pažadame atsakyti ir atsiprašau dar kartą, jeigu mano atsakymas jums pasirodė įžulus, tikrai e, tokios intencijos neturėjau. Monika Holmaier, prašau žodžio. Po to, kai biudžeto komitete tą e, krūvą skaičių turėjau perskaityti, galiu pasidalinti su jumis tarpinę informaciją, buvo apsispręsta perkelti Sipol į Vengriją dėl to, kad Vengrija uh, pažadėjo apmokėti didelę dalį pastatų įsigymo ir nuomos išlaidų. Tuo tarpu Niderlandų vyriausybė buvo visiškai nepasirengusi pasidalinti šiomis išlaidomis. Sofija Inetfeld čia jau purto galvą, sakydama, kad ji nekalta. Taigi e, SEPOL e, perkelimas į Vengriją finansinių požiūrių yra daug naudingesnis nei agentūros buvimas Hagoje, bet to Hagoje buvo numatyta dar į tą papildomą pastatą, kuris buvo nu-, numatytas SEPOLui e, įkelti ir Europolo atstovų ir SEPOL agentūra žinoma dėl to labai nes, nesidžiaugė, todėl <clears throat> būtų reikėję dar vieno papildomo pastato Hagoje ir dėl šių priežasčių taryba priėmė sprendimą perkelti Sepolą į Vengriją tam, kad klausimas būtų įspręstas, na, o tuos klausimus, kuriuos reiks spręsti po dešimties metų, juos ir spręsime po dešimties metų. <clears throat> Pirmininkas, manau, kad vis tiek tą užklausimą komisijai nusiusime tam, kad gautume, gautume laiku uh, atsakymą. E, manau, kad tuo diskusijas galėtume ir baigti. Dar kartą noriu pakartoti, kad e, kalbant apie pranešimo projektą, sausio 8 dieną 12 val. baigėsi pakeitimų teikimo terminas, o pakeitimai bus svarstomi vasario 5 dieną. Labai ačiū. Dabar perikime prie kito darbo tvarkės klausimo. 2013 lapčio 27 komisija paskelbė pasiūlymą dėl direktyvos teikti laikinąją teisinę pagalbą e, įtariamiems sulakytiems asmenims pagal 82 statyti Europos Sąjungos veikimo straipsnį pasiūlymas yra antros e, pro, antro procedūrinio su teisėmis susijusio e, dokumento paketo e, dalis. Per pastarąją kadenciją dokumentą rengė ponas Dejong 2014 kovo mėnesį tam, kad prasidėtų diskusija su Libenariais taryba jau pradėjo savo darbus, tačiau dar nepatvirtino bendrojo požiūrio. Pas Denis Dejong buvo paskirtas pranešėjo per aštuntąją kadenciją. Noriu jums priminti, kad uh, lapkričio 11 dieną vyks labai įdomus klausimas dėl šio pasiūlymo, ir, kuriame bus svarstamos ir kitos direktyvos dėl nekaltumo prezumcijos ir e, kriminaliniais veiksmais įtarimų e, vaikų arba apkaltintų asmenų. Dabar Denis Dejong pristatys savo prašymų projektą ir suteiksiu jam žodį, jeigu jis pasirengęs savo pranešimo projektą pristatyti, prašau. Ačiū. O, e, Pranešimas dėl teisinės pagalbos. Turbūt reikia šiek tiek grįžti nuo pradžių, iš kur, e, iš kur čia viskas e, kilo, nekalbant apie visus siūlomus pakeitimus. Jeigu pasikalbėsite su teisingumo ministerijomis ar teisės saugos institucijomis Europoje, tai dauguma pasakys, kad jie yra patenkinti arešto orderiu, nes jis duoda greitų rezultatų. Ir kadangi mes visi norime kovoti su nusikalstamumu apskritai, tai, tai reikia atsižvelgti. Tačiau visas e, požiūris yra toks, kad teisės saugos pareigūnai, e, siekdami daugiau rezultatų bendradarbiavimo srityje, tai prieš tai nebuvo to, ko būt, buvo galima tikėtis procedūrų, tai yra proceso teisų katalogų. Turime gairias e, procesinėms teisėms, bet Tai yra ilgas procesas, kuris e, vyksta iš lėto ir dabar, žinot, turime daug pavyzdžių, e, kai žmonės yra e, paieškomi pagal arešto orderį, tačiau jie negauna teisininko, advokato, arba advokatas nekalba jų kalba, arba jeigu jis kalba jų kalba, tai jie negali jo samdytis, neturi pakankamai pinigų ir pamažu mes bandome užpildyti tas esamas spragas. Tuo tarpu nėra jokių realių garantijų e, tiems, kurie areštuoti pagal arešto orderį. Mano nuomonė, tai yra neteisingas požiūris nuo pat pradžių, bet tą požiūrį taikė visas e, institucijos, o parlamentui mažiausiai patiko toks dalykas, tačiau negalėjome iš karto visko ištaisyti. Tačiau ką mes padarėme, laikytis dvigubo požiūrių. Tai viena vertus mes sakome, reikia kaip galima greičiau pagreitinti, kiek galima labiau procesinių teisų gyvendinimą kartu su taryba ir komisija. Kita vertus, ankstesnėje kadencijoje mes labai kritiškai įvertiname tai, kaip arešto orderis veikia. Ledford pranešime įrašytos tam, tam tikros garantijos ir apsaugos priemonės, tačiau su tomis papildomomis apsaugos priemonėmis nieko neįvyko kol kas, galbūt e, kažkas ir bus, tačiau nieko negirdėjau apie tai. Tai reiškia, kad yra dar didesnis e, spaudimas procesinėms apsaugos priemonėms gyvendinti greitai ir išsamei, o ne fragmentuotai. Ir turint tai galvoje, parašiau šį pranešimą dėl to, kad man nepatinka tas e, fragmentuotas požiūris, tačiau jis egzistuoja, jo pakeisti negalime. Tačiau šias, e, šiame plane, kai kalbama apie teisinę pagalbą, galime ją dar labiau e, fragmentuoti, patvirtinami neprivalomą rekomendaciją. Problema bus dar didesnė ir visa struktūra, kurią bandėme sukurti su proceso teisinėmis neturės pakankamų garantijų. Todėl aš manau, kad bent jau reikia užtikrinti, kad būtini elementai, ar nustatant, ar kažkas turi teisę į teisinę pagalbą, būtų įrašyta direktyvoje. Pavyzdžiui, tinkamumo kriterijai, nenusakant jų detaliai, kad jie būtų bent jau paminėti direktyvoje kad būtų pakankamos e, apsaugos priemonės direktyvoje, kad būtų galima pasakyti, kad galbūt bus kita rekomendacija, tačiau tokios teisinės teisės egzistuoja. Ir nors aš ne, nepritariu tokiai fragmentuotai sistemai, reikia atsižvelgti tai, kad mes patvirtiname direktyvą dėl teisės į advokatą, kad pripažinome teisę turėti advokatą, o teisinė pagalba negali būti atskirta nuo tos teisės. Taigi pagrindinis principas e, teikiant pakeitimus yra siekti kuo mažesnę fragmentavimą. Jeigu pripažįstame teisę į advokatą, tai negalime sakyti, kad tie žmonės, kurie neturi išteklių susimokėti už advokatą, jiems ta teisė negali būti taikoma. Tokia yra ir toks, kurio komisijos požiūris, komisijos mažina tą, tos teisės apriepti, todėl savo pranešime aš einu toliau ir sakau, kad reikia kuo mažiau fragmentacijos ir todėl laikausi tokio požiūrį. Jeigu yra teisė į, teisinį, į teisininką, tai turi būti teisė į teisinę pagalbą. Aš aišku suprantu, kad yra uh, teisinės pagalbos lygmens e, užtikrinimas skirtingas valstybės narėse. Tačiau reikia kalbėti apie realią pagalbą, teisinę pagalbą ir tam tikro lygio advokatas turi būti užtikrintas, o ne koks nors e, studentas, e, kuris atlieka praktiką be atlyginimo. Taigi, aišku, valstybės narėse yra skirtumų, kiek kainuoja teisininkas, e, yra sistemų skirtumo, tačiau reikia numatyti bent, bent, bent šiokius tokius bendrus principus dėl tinkamumo kriterijų ir advokato ligmens ar kokybės. Tuomet galima pakalbėti būtų apie visą paketą. Žinau, kad taryboje kol kas nelabai sekasi e, šį klausimą spręsti. Labai lietai viskas juda. Galbūt viskas pagreitės per ateinančius kelias mėnesius. Tikiuosi, kad tai bus, tačiau valstybės norės, narės labai nenoriai tai žiūri. Tačiau negalime taip daryti, nes jeigu nori greitos priemonės tokios kaip arešto orderis ir atidėlioji procedūrinių teisų aptarimo, tai reikia suprasti, kad reikia, norint e, daryti viską greitai, reikia pripažinti ir tas teisės. Aš kol kas nesorganizavau e, šešėlinių pranešėjų sustikimo, kai kas dėl to piktinosi, tačiau manau, kad kai tik žinosime visų poziciją, susėsime ir turėsime nemažai posėdžių, kad, e, kad pasiektume bendrą sutarimą. Ačiū. <clears throat> Labai ačiū. Pone Sipel ir pone Sargentinė nori kalbėti. Jeigu kas dar norite kalbėti, pakelkite rankas. Taigi, pirmiausia, ponia Sipel. Ja, dank, de... Labai ačiū. Denis jau paminėjo daug e, aspektų, noriu apsiriboti tik tai kai kuriais iš jų. Man susidarė įspūdis, e, kalbant apie procedūrinės teisės, kad komisija labai apsiriboja teikdama pasiūlymus. Šia kalba eina apie visas tris procedūras. Mes būtume pagėdavę, kad komisija dėl ypatingojo procesinių teisų vaikų ir kitų įtariamųjų atžvilgių būtų pasirinkusi galbūt e, platesnių užmojų požiūrį. Komisija šiuo atveju smarkiai atsilieka nuo mūsų lūkesčių, nes e, iš tiesų būtina užtikrinti teisę į advokato paslaugas, todėl pritariu iš esmės Denio pasiūlymams, noriu padėkoti už atliktą darbą, net jeigu prieš tai ir nevyko e, sustikimai su šešėliniais pranešėjais, jie vyko anksčiau, ankstesnėje kadencijoje. Manau, kad bendrai vertinant svarbu e, užtikrinti teisę ne tik į e, teisinio teisinio proceso pagalba, tačiau taip pat ir <clears throat> užtikrinti, kad būtų apmokėtos atitinkamos paslaugos ir kad šios nuostatos būtų taikomos visoje Europoje, reikia numatyti ir nustatyti profesinės arba teisinės pagalbos teisinių išlaidų pagalbos, e, kokybės pačius minimaliausius standartus. Žinoma, siekiant, e, kad šios nuostatos e, taip pat paliktų galimybę pasitelkti papildomą pagalbą esant papildomis finansiniams ištekliams. Manau, kad teisinė pagalba turi būti užtikrinta nuo kaltinimo pateikimo momento, o <clears throat> ne vėliau ir būtina užtikrinti, kad iki teismo proceso pabaigos ta pagalba teisinė būtų teikiama. Taip pat reikia numatyti ir galimybę kompensuoti patirtas e, išlaidas ir uh, tas, e, e, ta baimė būti priverstam kompensuoti e, teisinės pagalbos išlaidas, turint omenyje, kad galbūt asmo tokių galimybių neturi, neturėtų užkirsti kelią jam tą teisinę pagalbą gauti. Aš tikiuosi toliau konstruktyvaus bendradarbiavimo su visais pranešėjais tam, kad bendrai galėtume uh, suformuoti e, rimtą, tvirtą poziciją komisijos ir tarybos atžvilgių. Labai ačiū. Nepamačiau, kad pana Metzola paprašė žodžio, taigi prašau dabar jį ir suteiksiu. Grazie ħafna, Sur President, aziz kollegi, il-kollega. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Pone Rašida Dati negalėjo ateiti į posėdį šiandien ir aš norėčiau pristatyti jos poziciją, nes jis yra šešėlinė pranešėja mūsų frakcijoje dėl šio pranešimo. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjai, ponui Denis Dejong, už jo darbą rengiant pranešimo projektą. Atidžiai perskaičiau jo pasiūlytus pakeitimus. Dar nebuvo šešėlinių e, pranešėjų susirinkimo. Tikiuosi galimybės toliau svarsyti šį pranešimą daugia su kolegomis iš, ir šešėliniais pranešėjais iš kitų frakcijų. Turiu keletą preliminarių pastabų. Siekiant išplėtoti e, direktyvos aprepti, imtasi veiksmų tinkama kryptimi. Tačiau aš labai atsargiai vertinčiau tolesnėse dėrybose e, taip pat ir būtinybę užtikrinti, kad mūsų pasiūlymas išliktų subalansuotas. E, pranešėjas mm, siekia išplėtoti direktyvos aprepti. Viena vertus, teisinės pagalbos galimybė turėtų būti užtikrinta visiems, kam ji reikalinga. Kita vertus, užtikrinus tokią galimybę visiems kaltinamiesiems ir įtariamiesiems e, turėtų būti pasiūlyta visiems, ne tik e, tiems, iš, e, kurių laisvė yra e, suvaržyta. Norime įtvirtinti minimalius procedūrinių teisių garantus, sustiprinti piliečių teisinį saugumą. Taip pat norime užtikrinti prieigą prie teisingumo. Tačiau mes nesame, mes neturėtumėme uh, E, kurti sistemos, kuri, kurios reikalavimai būtų griežtesni nei valstybių narių sistemose. Todėl norėčiau paraginti pranešėją išlikti realistu ir paraginčiau nesikesinti valstybių narių suverenitetą. Manau, kad mums reikia laikytis mums patikėtos misijos ir bandyti ją tinkamai įgyvendinti, nesiveliant į nereikalingus mūšius su taryba. Komentuodama kitus klausimus, uh, norėčiau pasakyti štai ką. Pranešėjas siekia užtikrinti e, siūlomos teisinės pagalbos paslaugos kokybę. Aš pritariu šiam principui, tačiau neturime peržengti reikalingumo ir proporcingumo ribų čia. Pranešėjas nori išbraukti nuorodą į duomenų rinkimą taip pat ir tose bylose, kuriuose teisinė pagalba reikalinga ir taip pat ir, ir, ir tose bylose ar tais atvejais, kur tokia teisė nepasinaudota. Aš norėčiau, kad ši nuoroda išliktų. Ši nuostata yra galimybė valstybėms narėms įvertinti teisinės pagalbos e, sistemos veiksmingumą. Toliau mane šiek tiek stebina e, E, vaikų teisių, tai, kad vaikų teisių e, paminėjimas, kalbant apie teisinę pagalbą, yra išbraukta, yra siūloma išbraukti. Galbūt pranešės galėtų paaiškinti, kokią logiką remdamas jis įsteikė šį pakeitimą, juk vaikai yra ypač pažeidžiama žmonių grupė ir reikalauja ypatingo dėmesio. Galiausiai tinkamumo kriterijus, kuriuo pagrindu suteikiama teisinė pagalba, turėtų būti plačiau aptartas, e, skiriant dėmesį visoms smulkmenoms. Galime nebejoti, kad mūsų laukia mūšis su taryba šiuo klausimu. Tikiuosi sėkmingai dirbti su ponu Dejongu ir kitais šešėliniais pranešėjais, kad užtikrintume e, tvirtą konsensusų grindžiamą poziciją. Ačiū. Toliau ponės Argentinį, kuri kalbės žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Deniui Dejongui už e, puikiai parengtą išsamų pranešimą. E, labai aukštai vertinu jo mėginimus e, <clears throat> atkreipti dėmesį į būtinybę suteikti teisinę pagalbą nuo pat proceso pradžios ir viską nušviesti platesnėme e, kontekste. To mums e, iki šiol trūksta užtikrinant e, teisinį bendradarbiavimą ES, tai būtent trūko teisinės pagalbos, todėl Labai puiku, kad Europos parlamentas čia imasi iniciatyvos ir kadangi komisija tinkamų pasiūlymų neteikia, tai parlamentas tą daro pats. Tokiu būdu Denis ketina užtikrinti, kad e, taip pat ir Niderlanduose, kur teisinės pagalbos arba advokato paslaugų e, klausimas yra pakankamai probleminis ir čia tikimės, kad patvirtinus šį pasiūlymą galėsime žengti žingsnį į, į priekį. Norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios aspektus, kuriuos minėjo taip pat ir e, kolegos, pavyzdžiui, e, procesinių <clears throat> kaštų apmokėjimas e, tų asmenų sąskaita, kurie gali tai padaryti, tai yra svarbus aspektas, tačiau e, reikia ir būtina užtikrinti, kad e, tai būtų, <clears throat> ta nuostata galėtų tik tai tiems asmenims, kurie turi tinkamas finansinės galimybės, kadangi priešingų atveju asmenys paprasčiausiai bijotų kreiptis į teismą ir pradėti procesą. Teisinės pagalbos suteikimas vaikams, manau, kad <clears throat> vaikų teisų direktyvoje yra e, aiškiai pasakyta, kad e, vaikams teikiama teisinė pagalba reglamentojama nacionaliniu lygmeniu. Aš nelabai suprantu tokio požiūrio. Manau, kad e, čia taip pat turėtume pasirinkti tokią formuluotę, kad teisinė pagalba vaikams būtų suteikiama nepriklausomai nuo valstybių narių požiūrio arba juose galiojančių sistemų. Taigi manau, kad mes čia turėtume patvirtinti bendrą veiksmingą sistemą, kuri apriektų ir teisinę pagalbą e, vaikams. Kitas dalykas, jeigu nustatytume per švelnius reikalavimus minimalius susijusius su teisė į e, advokato paslaugas, nustatydami atitinkamus valandinius įkainius, tai netrodytų mūsų pasiūlymas rimtai, mes neturėtume e, siekti, kad advokatai teiktų teisinę pagalbą kaip labdarą, e, turint omenyje, kad jie tuo pačiu metu galėtų e, teikti savo paslaugas už daug didesnius įkainius. Reikia numatyti ir sudaryti sąlygas advokatam įstėti savo veiklą ir gauti deramas pajamas už teikiamą teisinę e, pagalbą, nes, pavyzdžiui, Niderlanduose e, dabar e, yra pakankamai sudėtinga išlaikyti advokato kontorą vien tik tai teikiant teisinės pagalbos paslaugas. <clears throat> ir advokatų kontorose dirba daug praktikantų, ką tik studijas baigusių jaunų advokatų ir tokiu e, būdu e, e, pagal, paslaugų kokybė nėra pakankama, o už gero advokato paslaugas žmonės neįgali susimokėti. Taigi e, man pranešėjo idėjos bendrai patinka, aš esu pasirengusi su bendarbiauti tam, kad galėtume pagerinti teisinės pagalbos sistemą Europoje. Labai ačiū. Dabar ponė Stevens kalbės. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Ik... Ačiū, ponė pirmininkė. Man kyla keli klausimai susijusiu teisė į e, procesinę teisinę pagalbą, tai yra svarbus principas, tačiau turime būti atidus, kad e, taikant šį principą nesulauktume neigiamų pasiekmių. Aš pritariu tam e, principui, kad būtina atsižvelgti į skirtingas teisinės sistemas ir teisinės situacijas valstybėse narėse pasitaikančius ir jeigu mes pateiksim, pateiksime čia kažkokį tai bendrą pasiūlymą arba sistemą nustatysime bendrą, tai gali atsitikti taip, kad dėl e, europinių taisyklių dabar gerai sutvarkyta sistema tam tikroje valstybėje narėje pradės veikti blogiau. <clears throat> Žinoma, tokia grėsmė visuomet kyla ir žinau, kad čia daug kartų buvo minimos finansinės išlaidos ir sąnaudos ir diskutuoti dėl to būtina, nes atskiros valstybės narės, tarp jų ir Belgija, patiria finansinių problemų ir jos mėgina e, visais būdais sumažinti savo sąnaudas. <clears throat> Tačiau tai negalima, tai neturi būti daroma e, įtariamųjų asmenų e, teisių bloginimo sąskaitą ir teisė į advokato, gero advokato paslaugas yra labai svarbi. Todėl būtina tiksliau suformuluoti direktyvos nuostatas, kalbant apie Europos arešto orderį, ar direktyva apriepia šį Europos arešto orderį, ar ne ir e, kokiame etape jau turi būti pritaikius ar pasarašto orderį užtikrinama teisė į teisinę pagalbą. Taip pat man yra neaišku, kokios institucijos yra atsakingos už teisinės pagalbos suteikimą, ar e, tai yra nacionalinės institucijos, ar tos šalies institucijos, e, kurioje asmuo yra e, sulaikomas ar jo kilmės šalies institucijos, manau, kad šios aspektus dar reikia išsiaiškinti ir taip pat manau, kad turime išdrysti diskutuoti apie finansinių išlaidų aspektą. Būtina užtikrinti teisinės pagalbos atitinkamą kokybę ir ją garantuoti, tačiau pavyzdžiui Belgijoje E, labai dažnai tą teisinę pagalbą teikia stažuotojai, praktikantai, e, kuriems padeda e, advokatai ir tą teisę pagalbą teikia nemokamai, tačiau jiems taip pat yra tam tikras spaudimas daromas, todėl aš manau, kad šis principas nėra pats tinkamiausias. Pavyzdžiui, Niderlandas yra tokių advokatų kontorų, kurios veikia vien tik tai teikdamos nemokamą teisinę pagalbą, e, kuri yra finansuojama valstybės lėšomis, tai taip pat nėra tinkama padėtis, nes būtina užtikrinti advokato nešališkumą, taigi reikia užtikrinti tą tinkamą san, e, santyki tarp įprastinės advokatų veiklos ir nemokamai teikiamos teisinės pagalbos. Na, ji nėra teikiama nemokamai, tai yra ta teisinė pagalba, e, už kurią sumoka valstybės institucijos. Taigi reikia užtikrinti tą e, sveiką tarpusavio e, santyki tam, kad būtų užtikrintas atitinkamas kokybės lygis paslaugų ir teisininkų nešališkumas. Members. Ačiū daugiau norinčių pasisakyti nėra. Prieš sutikdamas dar kartą žodį pranešėjai, norėčiau sutikti galimybę komisijai ir tarybos pirmininkiai pasisakyti Johanna Enstrom komisijos vardu. Ačiū. Komisija džiaugiasi pranešėjo parengtų dokumentų, mes jį su susidomėjimu perskaitime. Norime padėkoti jam už puikų darbą. Komisija pristatė dvi priemonės dėl teisinės pagalbos - direktyvą ir rekomendaciją. Direktyvoje mes sutelkėme dėmesį į aktualiausius klausimus šiuo metu, o rekomendacijoje aptarti kiti klausimai. Pasielgėme taip, siekdami užtikrinti proporcingumą ir laikytis subsidiarumo. Kaip jau minėjau, e, mes manome, kad visi klausimai yra svarbus, bet norime kad pirmiausia būtų imtas svarbiausių mūsų nuomonė klausimų. Todėl komisijos pasiūlymo esmė įtvirtinti e, teisinę pagalbą tiems, kurių situacija yra labiausiai pažeidžiama, tai yra tiems, iš kurių atimta laisvė. Ir be teisinės pagalbos e, galimybės sunku užsitikrinti advokato paslaugas. E, todėl direkt, pasiūlymą dėl direktyvos E, jūs siūlote užtikrinti teisinės pagalbos galimybę visiems įtariamiesiems ir kaltinamiesiems, tačiau norime pabrėžti, kad asmenys, iš kurių, kurių laisvė suvaržyta yra e, atsidūrę labiau pažeidžiamoje situacijoje ir norime, kad ši teisė nebūtų susilpninta. Pranešėjas siūlo įtraukti kai, kurius, kai kuriuos tinkamumo gauti E, tokią paslaugą kriterijus. Aš, mes esame pasirengę tos kriterijus svarstyti diskusijose. E, mūsų rekomendacijose apie tai taip pat kalbama ir mes sutinkame, kad lygių galimybių užtikrinimas ir konvergencijos įtvirtinimas bus naudingas. Uh, vertinant e, kokybės ir veiksmingumo standartus, mes, esame, mes jiems pritarėme ir galime svarsyti, kaip geriausia juos aptarti teisės akto pasiūlyme. Esame pasirengę toliau glaudžiai ir sėkmingai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir tikimės, kad rasime, kad parengsime direktyvą, kurioje būtų įtvirtinti reikalingi standartai ir kad įtvirtinsime e, aukštos kokybės e, standartus dėl teisinės pagalbos teikimo e, asmenims, kuriems tokia pagalba reikalinga. Toliau ponas Deliuka, Italijos vardu. Ačiū pirmininkė. Taryba taip pat norėtų padėkoti už šį pirmąjį dokumentą kuris išdėsto iš esmės parlamento poziciją šios arba, dėl šios svarbos direktyvos. Ir Italija pirminkavimo metu skiria daug laiko ir darybų išteklių daryboms dėl šios priemonės ir kitoms e, priemonėms šiame pakete nuo 2013 metų, ypač kai kalbam apie nepilnamečius nusikaltelius. E, dirbame E, labai sutelktai šiais klausimais. E, čia buvo e, šio klausimo daug diskutuojama mūsų pirmininkavimo metu, žengta svarbių pradinių žingsnių. Nepas, nepavyko pasiekti visapusiško susitarimo nes kai kurios valstybės narės dar nėra įstikinusios, kad kai kurie aspektai dėl teisinės paramos yra e, svarbus, tačiau apskritai. Tačiau iš principo principinis sutarimas yra dėl teisinės pagalbos, dėl būtinybės ją teikti. Tačiau e, reikia dar sustarti dėl kai kurių detalių, kad visos valstybės narės tam pritartų. Mes norime sukurti papildomą e, sistemą, kuri prisidėtų prie esamos sistemos, kad būtų šie dalykai sudarinti visoje Europos Sąjungoje, kiek, ypač kiek kalbama dėl teisinės pagalbos veiksmingumo ir kokybės. Mes suinteresuoti klausėmės diskusijų parlamente šiuo klausimu. Na ir tarybos vardu. Negaliu nepabrėžti ponios Zipel išsakytų dalykų. Aišku, kad reikia aiškiai atskirti tam tikrus kriterijus, turi egzistuoti aiškiais sistemas su aiškiais kriterijais dėl procedūrų teisinės pagalbos rytyje. Mes intensyviai čia dirbame, kaip aš minėjau anksčiau, ir norėjau pabrėžti dar kartą, kad šie dalykai dėl aiškių procedūrų nustatymo E, susilauks toliau darybose mūsų dėmesio ir aš tikiuosi, kad per kitą svarstymą bus viskas aišku. Taryba dirba remdamas komisijos pasiūlymų, kuris numato poveikio vertinimą taip pat. Ir taryba supranta, kad šis pasiūlymas Dėl šio pasiūlymo nacionaliniai parlamentai taip pat yra išsakę savo pasirengimą dirbti, žvelgiant pozityviai, jie žiūri apskritai pozityviai šį klausimą ir be abejo, tai sustiprins mūsų darybinės pozicijas ateityje. Taip pat norėjau patikinti Jūs, kad taryba tikrai aktyviai dirbs šio klausimo sprendimo Ačiū dabar galiu suteikti vėl žodį pranešėjai padaryti išvadas. Eh, ačiū pirmininkė, ačiū visiems kolegoms už komentarus. Manau, kad komisijos ir tarybos pozicija yra pakankamai atvira ir laikysena ir aš taip pat tikiuosi, kad galėsime pratesti šį dialogą su komisija ir taryba, taip pat ir sudarinę poziciją su šešėnės pranešėjais, o to dialogo mums prireiks. Aš nenoriu dabar reaguoti į visus minėtus aspektus. Ir uh, Judith Sargentinė minėjo padėti Niderlanduose ir mes pastebime, kad procesinės išlaidos didėja uh, beveik nevaldomų mastų ir vis mažiau įtariamųjų asmenų užtikrinama teisė gauti pagalba. Ir e, gero advokato paslaugos, žinome, labai smarkiai priklauso nuo bausmės dydžio ir jeigu įtariamasis neturi atitinkamų lėšų, tai padidėja tikimybė, kad jis bus nubaustas grįžtesnė bausme ir būtent tam mes turime užkirsti kelią ir šio pasiūlymo pagrindinė mintis ir yra tokia, siekiant užtikrinti vienodas teisės visiems įtarimiesiems. Aš e, esu atviras e, diskusijoms e, apie vaikų teisės. Mano mintis buvo tokia, kad teisė gauti procesinė pagalba būtų automatiškai užtikrinama taip pat ir vaikams ir uh, E, kad nebūtų e, ši prievalė palikta arba perleista valstybėms narėms su visomis neigiamomis pasiekmėmis ir e, mes čia turime siekti užtikrinti geresnę tarpusavio sąveiką tarp abiejų priemonių, aš turėsiu tą omenyje. Aš suprantu, kad reikia laikytis proporcingumo principo, tačiau manau, kad apie tai taip pat reikia diskutuoti, nes teisė į procesinę e, pagalbą, į advokato paslaugas, manau, kad turi būti e, aiškiai siejama su e, paslaugų teikimo profesionalumu ir aš nemanau, kad čia turime čia sumas, mes todėl turime nustatyti tam tikras minimales garantijas ir reikalavimus. <clears throat> Kalbant apie pačią procedūrą. Esu pasirengęs su šešėliais pranešėjais e, pasvarstyti, kaip per pakeitimus galima būtų tiksliau suformuoluoti kai kurios pasiūlymus, tačiau mano pozicija yra tokia, kad kai jau bus e, pateikti pakeitimai, tai aš esu labai mielai pasirengęs dėl jų kalbėtis tam, kad patvirtintume bendrą poziciją, tam, kad e, taip pat e, turėtume kuo tvirtesnės išeitinės pozicijas prieš darybas, prieš prasidant daryboms su taryba. Iš tikiuosi, kad su šešėliniais pranešėjais mums pavyks to pasiekti. Ačiū. Thank you very much. Um... Labai ačiū. Noriu pasakyti, kad terminas pakeitimams šiam pranešimui yra sausio 30 vidurdienis. Ir, ir kitas darbo tarkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis su pono Alfano, kuris yra vidaus reikalų ministras, ir pono Rolando teisingumo ministru. Turime padaryti trumpą pertrauką, nes jie dar neatvyko. Taigi mes siūlome susirinkti maždaug vėl po 20 minučių. 10.50. Taigi turite neilgą pertraukėlę išgerti kavos. 10.50 esame toliau.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

Okay, colleagues. Um... Kolegos, tęskime posėdį. Prašom atsisėsti. Toliau pagal darbo tvarkę diskusija su, su ponu Orlando, teisingumo ministru. Ir tikiuosi vėliau ponas Alfano, vidaus reikalų ministras, ateis. Kalbėsime apie Italijos pirmininkavimo e, teisingumo ir vidaus reikalų srityje išvadas. Taigi sveikinu poną Orlando, teisingumo ministrą, kuris pristatys Italijos sprendininkavimo įvertinimą teisingumo srityje. O ministras Alfano, kuris ateis vėliau, tikiuosi, kuris neseniai e, dalyvavo šeštame vidaus reikalų ministrų sustikime, papasakos apie vidaus reikalų E, sritį. Tikiuosi, jis papasakos mums, jeigu ateis laiku, apie tą sustikimą. Na, o dėl praktinės organizacijos šio apsikeitimo nuomonėmis, tai pradėsime nuo pono Orlando. Tai ir komiteto nariai turės galimybę po jo pasisakyti. Taigi, ponia Orlando, ačiū, kad atvykote pas mus, prašom jums žodis. Grazie, signor viceprezidente Albrecht. Ačiū, pirmininkė. Gerbėmi komiteto nariai, vicepirmininkė Albrechtai, ačiū, kad suteikėte galimybę mums papasakoti apie tai, ką mes nuveikėme per pastarosius šešis mėnesius. Pirminkaujantį Italiją norėtų pristatyti jums jos nuveikto darbo rezultatus. Mes aptarinėjome įvairius klausimus, kurie buvo matyti mūsų programoje, pristatytoje birželio ar liepos mėnesį. Žengėme įvairių svarbių žingsnių visose srityse. Pavyzdžiui, teisų apsaugos srityje, asmenių domenų apsaugos srityje, baudžiamojo srityje, taip pat ir elektroninio teisingumo srityje. Saugumo ir pasitikėjimos plėtojimo srityje. Noriu pristatyti kai kurios svarbiausius mūsų pirmininkavimo rezultatus e, jūsų komisijo komiteto darbo srityje. Ir aišku, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Nu, asmenių duomenų apsaugos klausimas buvo labai svarbus šį pusmetį. Yra įvairių kliučių, kurios pavyko nugalėti, kad galėtume pasiekti šio tikslo. Komisija pasiūlė galutinį sprendimą kalbant apie įvairių reglamentų su įtraukimą. Tarybos posėdė Milane mes analizavome visus e, reglamento struktūras, kurios teikia valstybės narėms tam tikro lankstumo, kad būtų galima spręsti problemas viešajame sektoriuje. Ir svarstėme E, įvairius viešų, asmeninių duomenų apsaugos aspektus viešajame sektorėje. Buvo numatyti tam tikri terminai, kurie visą sistemą padaro lankstesnė, leidžiant valstybės narėms prisderinti savo sistemas. Sutkūrėme sistemą, kuri atitinka tai, kas numatyta reglamente Bet to sustarimas dėl ketvirtojo reglamento straipsnio, kur kalbama apie atitinkamų šalių kompetencijas ir atsakomybės, šis skyrius yra fundamentalus. Jis yra svarbus ekonominiams subjektams, kai kalbama apie asmenį domenų apsaugą. Čia numatytos vairios garantijos, kurių reikia laikytis. Ir užtikriname pusiausvyrą tarp asmeninių domenų apsaugos ir kitų veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti. Valstybės narės dėl šio klausimo išreiškia įvairių negastavimų, tai yra dėl viešojo sektoriaus veiklos ir ekonominių subjektų ir įmonių veiklos ir asmeninių domenų apsaugos. Numatyta bendra architektūra siekiant spręsti šią problemą, e, problemą dėl vieno langelio principo, sprendžiant šias problemas. Pasiūlyme e, nagrinėjame įvairūs, e, įvairios galimybės, procedūros supaprastinimas. Ir visą tai pagrįsta pradinių komisijos pasiūlymų, siekiant sukurti tam tikrą apsauginį tinklą piliečiams, kai turint gal, turime galvoje teisinės, juridinės procedūros ir privatumo klausimai. Ministrai šias problemas svarstė, svarstė įvairias techninės detalės. direktyva dėl baudžiamojo proceso ir po, po, policijos darbo taip pat buvo svarstama taryboje, siekiant sukurti didelės, did, aukšto lygio apsaugą ir garantijas e, veiksmingoms efektyvioms procedūroms nustatyti. Čia kalbame buvo apie tarptautinį informacijos perdavimą, tačiau galtinio sustarimo nebuvo pasiekta dėl e, skirtingų nuomonių valstybės narėse ir e, problemų kompleksiškumo. Žinome, kiek parlamentas rimtai vertina šį dokumentą. Mes norėtume atkreipti jūsų, jūsų dėmesį į tai, kad nuo šiuo metu birželio mėnesį kiekvieną kartą kai tik e, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybas susitikdavo, šiam klausimui buvo skirima labai daug dėmesio. Ir be abejonės taryba eina teisinga linkme, o bendras susitarimas dėl teksto bus pasiektas artimiausioje ateityje. Dėl privačių duomenų apsaugos sustarimas tarp jungtinių valstybių ir Europos Sąjungos susilaukė labai didelio dėmesio. Dabar ieškoma teisinio sprendimo, kuris būtų priimtinas e, Europos piliečiams, siekiant taip pat užtikrinti ir apsaugoti jų teisės jungtinių valstybių institucijų atžvilgių. Žinoma, tarybos vaidmuo yra labai svarbus čia aišku, svarbus ir bendradarbiavimas su parlamentu. Baudžiamosios teisės srityje žengtas svarbių žingsnių e, prokuroro posto įsteigimo prasme Europos prokuroro įsteigimo prasme. Ir šis darbas bus labai svarbus ir ateityje, gerinant procedūras, e, kuriamas bendradarbiavimo frontas tarp e, Europos valstybių narių, e, prokuratūrų ir dar kartą turiu pasakyti, kad Europos prokuratūros nepriklausomybei buvo skirta daug dėmesio. Dabar diskusijos vyksta techninių lygmenių, jos prasidėjo ir pirinka, mūsų pirmininkavimo metu buvo dirbama veiksmingai, sukurtas e, veiksmingas pagrindas kitoms valstybėms dirbti šioje srityje. Na ir pagaliau manau, kad e, labai svarbu, kad baudžiamojo srityje vyrautų nuoseklumas tarp įvairių patvirtinamų priemonių ir suderinamumas. Ir čia yra ES finansinių interesų apsauga taip pat turi būti pabrėžiama, ypač šiais sudėtingais laikais. Mes esame įstikinę, kad konkreti diskusija apie Europos prokuratūrą ir Eurojustą Šios diskusijos duos e, vaisių ateityje. Dar kartą grįžtant prie Eurojusto ir asmeninių duomenų apsaugos, manome, kad čia yra svarbus ryšys, kurio neverta, nedėra pamiršti. Ir tai bus svarbu kuriant kažkokią bendradarbiavimo priemonę tarp įvairių teisėsaugos institucijų ES per Eurojustą, pavyzdžiui, siekiant toliau dirbant asmeninių duomenų apsaugos rytyje. Kalbant apie asmenų apsaugą, kuriuo atžvilgiu vykdomos teisinės procedūros, išlaikant nekaltumo prezumciją. Čia buvo inicijuotas darybos bendro sprendimo prieimimas pro, pro, pro, procedūros būdu, tačiau pažanga šiuo atveju buvo gana e, lėta. E, ir tikėsimės, kad e, kitos pirmininkaujančios valstybės dirbs toliau šioje srityje. E, čia yra daug svarbių klausimų, kuriuos dar reikia išspręsti. E, toliau organizuotas nusikalstamumas, transnacionaliniai nusikaltimai. Čia reikia labai daug dėmesio skirti šiems reikalams ir reikės dėti daug pastangų visoms valstybėms narėms. organizuotas e, nusikalstamumas E, su juo reikia kovoti įvairiausiais būdais. Reikia atkirsti nusikaltėlius nuo finansinių išteklių, sustabdyti pinigų srautus, organizuotas nusikaltėlių grupuotės. Toks yra kelias į priekį. Ir šiam klausimui daug dėmesio skiriame Sirakūzose, kur e, teisingumo ministrai e, daug dėmesio skiria vyrioms iniciatyvoms organizuoto nusikalstamumo atžvilgių. Kitas tai klausimas, kurį reikia paminėti, kuris buvo veiksmingai svarstamas e, Italijos pirmininkavimo metu, tai yra teisingumo srityje dirbančių pareigūnų mokymas. numatant būdus e, ir vietas, e, kaip ir kur mokyti pareigūnus visais legmenimis. Ir čia be abejonės e, kintimasis informacija tarp valstybių narių teisės rytyje yra labai svarbu. kovotojai iš užsienio taip pat e, yra klausimas iškilęs neseniai, čia Europos komisija Eurojustas, agentūros e, kovojančios su terorizmu turi suburti, sukurti bendrą sistemą, kuri galėtų apsaugoti valstybinarių saugumą, apsaugoti piliečius Žinoma, ši diskusija vyksta kartu su diskusija dėl to, kaip sukurti atgrasimo sistemą, kaip veiksmingai spręsti šių kovotojų iš užsienio klausimą kaip užkirsti kelią, kad europiečiai neįstraukti į tokią sukarintų grupuočių veiklą užsienyje. Čia e, teisingumo ministrai atsižvelgia, svarstė apie tai, kokias sankcijas taikyti, kokias nuovadas taikyti tokiems asmenims, kaip kovoti su šiuo nauju pavojingu reiškiniu. Pirminkaujantį Italiją Teisingumo ir vidaus reikalų taryba gruodžio mėnesį skiria šiems saugumo klausimams. Dėl užsienio kovotojų, organizuoto nusikalstumo. Taip pat mes čia stengiamės dirbti su nusikalstamumo komitetu Europos parlamente, siekiant taikyti analitinį požiūrį ir kuriant veiklos pagrindus kovojant su šiais reiškiniais ateityje. Tarybose dėl pilietinių teisų, dėl įvairių reglamentų ir direktyvų mes e, diskutavome su ponu Svoboda ir sutarėme su parlamentu dėl nemokumo reglamento. Tai yra vienas iš e, tokių sėkmingų darbų, pirmininkaujant e, Italijai. Čia e, sunkumų patiriančiams bendrovėms atsiranda antrų galimybių šioje problemų pilnoje šio problemų pilnu metu ir e, nemokumo direktyvos pasistumėjimas į priekį davė, duoda vaisių. Dabar sistema ir bus skaidresnė, procedūros bus greitesnės ir taip bus e, suteikta antra galimybė mažoms rutinėms įmonėms e, dirbant sveitingoje aplinkoje. Taip pat e, pasiekta pažangos supaprastinant procedūras, e, viešinant e, dokumentus ir taip pat naujos gyvybės buvo įpūsta į tekstus, kai kalbama apie nacionalinio paveldo saugojimą, tuos e, susijus tekstus ir su. Ne. Ah, In conclusione, eh, infine, la presidenza italiana. Taigi, baigiant, norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujant Italija dirba optimaliame institucinėme kontekste, siekiant sudaryti sąlygas ar sudaryti pagrindus tinkamoms sąlygoms sukurti ateityje, kad būtų galima gerbti pagrindinės teisės, saugoti piliečių teisės ir apsaugoti piliečius nuo išorės grėsmių. Ir norėčiau padėkoti Jums uždėmesi ir esu Jūsų dispozicijoje, jeigu norėtumėte klausimo. Thank you very much. Ačiū už e, savo, jūsų pasisakymą. Kadangi pono Alfano dar nėra, tačiau jis yra pakeliu į parlamentą, tai dabar galime užduoti klausimų ponui Rolando. Turime keturis norinčius pasisakyti. Pirmiausiai ponas Būni. Thank you very much and uh, thank you, Mr. Minister. Labai ačiū, pana ministrui, už e, jūsų pirmininkavimo rezultatų pristatymą, aišku, ir pirmininkaujančiai Italijai už e, jos pastangas siekiant apčiuopiamos pažangos. Jas aukštai vertiname, norėčiau susitelkti į asmens duomenų reglamentavimo problemas, asmens duomenų apsaugos reglamentavimo problemas. E, Tvirai tariant, manau, kad jūs per daug optimistiškai savo pranešime vertinate pasiektus rezultatus ir noriu paklausti, e, turint omenyje, e, kada siekiant gautinių tikslų ir sprendimų, kurie buvo patvirtinti parlamente. Manau, kad kalbėdami apie vieno langelio principo taikymą turėtume pamastyti ir apie tai, kad siūlomas sprendimas yra per daug e, nutolęs nuo reglamento esmės ir e, tas vieno langelio principas galbūt netgi neleistų įgyvendinti reglamento nuostatų. Žinau, kad valstybės narės nesutarė dėl to vieno langelio, kaip vertinate šią problemą, nes manau, jog turėtume nepamiršti, kad e, mums reikia siūlyti įgyvendinamus sprendimus, nes per daug sudėtingi sprendimai, kurie siūlomi e, įgyvendinant e, vieno langelio idėją, galbūt e, būtų sunkiai įgyvendinami. Ačiū už jūsų pastangas pirmininkamo metu. Tačiau jeigu galėtumėte suteikti daugiau informacijos apie vieno langelio sistemos taikymą ir tai, kaip valstybės narės visos šį pasiūlymą vertina, mums būtų lengviau suvokti visą bendrąjį procesą. Ačiū, ponai Boni, dabar ponė Činyčiai klaus. Mes e, bandysime apsiriboti dviejomis minutėmis užduodami klausimus kiekvieną kartą. Ačiū, pirmininkė, ačiū ministrui už išsamų darbų rezultatų pristatymą per Italijos pirmininkavimą. Mano vertinimų teisingumo ir vidaus reikalų srityje e, rezultatai neblogi, mūsų komitete jie svarstami kiekvieną dieną. Ministras minėjo svarbės nuostatas, e, sritis, kuriuose buvo galima pasiekti nemažai pažangos. Mano vertinimu, man ypač rūpi tokie klausimai kaip ES prokuratūros steigimo reglamentas e, ir su juo susiję apibrėžimai šiame kontekste labai svarbu aiškiai atskirti įgaliojimus ir funkcijas nuo kitų jau veikiančių institucijų Europolo, Eurojusto ir Olafo. Manau, jog galiu teikti, kad e, buvo pasiekta nemažai teigiamų rezultatų siekiant uh, šios abu direktyvų projektus labiau susijęti su nekaltumo prezumcija, teisinės pagalbos teikimu, taigi galbūt e, suteiktumėte mums daugiau informacijos apie Europos prokuratūros ir kitų minėtų institucijų įgaliojimų atskirimą. Aš galiu pasakyti, kad vertinant du direktyvos projektus labai e, svarbios yra teisinio proceso garantijos. Steigiant Europos prokuratūrą būtina užtikrinti visas įmanomas garantijas susijusias su teisminiu tyrimu ir jo išvadomis. Taigi apie tai norėčiau išgirsti daugiau iš ministro, kuriam noriu ir padėkoti už tai, kad E, jis minėjo aspektus, e, kurie susiję su kova su organizuotu nusikalstamumu. Puikiai žinome, koks yra nusikaltelių poveikis ES e, bendrai teisėtai legaliai vykstančiai ekonomikai. Taigi norėčiau išgirsti daugiau ministro minčių. Ačiū, ponė. Činyčiai, dabar ponas Skrybėkui žodis. Ačiū. Italija savo pirmininkavimo metu dirbo dėl direktyvos skirtos lygiam asmenų traktavimui, lygio, lygaus elgesio direktyvos, neatsižvelgiant į religinius, etinius ir kitokius skirtumus tačiau pasiūlyti pakeitimai apriboja asmenų laisvę, ypač sandorius strityje. Kiti mano, kad tai yra perteklinis teisės aktas, kuris gali atnešti žalos ES konkurencingumui. Taip pat abejojama dėl e, dviprasmių e, E, direktyvoje siūlomų formuluočių, dėl kurių galėtų atsirasti nevienodas e, teisės akto traktavimas. Ar jūs žinote, kad daugiau nei šimtas nevyriausybinio organizacijų visoje ES pasirašė raštą komisijos pirmininkui Junkeriui, ragindami jį e, perrašyti direktyvą atsižvelgiant į politinio nediskriminavimo principą? Taigi, atsižvelgiant į tai, ką rekomenduotumėte komisijai ir busimai tarybos pirmininkiai, uh, toliau daryti šios direktyvos nagrinėjimo srityje. Pirmininkas daugiau prašymų pasisakyti nėra. Išklausysime trumpus atsakymus ir pas to suteiksime žodį ponui Alfano, kuris ką tik atvyko. Toliau, ponė Ferrara. Ačiū. Taip pat noriu padėkoti ministrui. Neseniai minėjome kovos su korupcija dieną. Ko, su korupcija siekiama kovoti rimtai visoje Europos Sąjungoje. Ir nuo, jau du, nuo 2013 rengiamos specialios, specialios rekomendacijos siekiant suintensyvinti kovą su korupcija. Uh, Taip pat parengta daug e, rekomendacijų, kurias reikia gyvendinti, kad ši kova būtų veiksminga. Italijoje yra įtvirtinta daugybė priemonių, gal jų nepakanka, bet noriu paklausti, kokiu priemonė imtas ES mastu kovojant su korupcija. Kova su diskriminacija, kaip ką tik minėjo mano kolega, bei lygios galimybės, lygų, lygus elgesys su visais yra dar viena sritis, kuriai taryba turi skirti rimtą dėmesį. Reikėtų suintensyvinti pastangas, kovojant su kita rykšte Europoje. Tai yra užtikrinti lygias galimybės visiems. Manau, kad visi suinteresuoti tuo, kad šis klausimas būtų toliau diskutuojamas parlamente, gal galėtumėte pasidalinti savo nuomonę. Taip pat noriu paklausti jūsų apie suimtų, suimtųjų asmenų teisės ir laisvės. Kalbėdamas minėjote pažangiausios praktikos pavyzdžius, taip pat jo laikino arba kardomojo sulaikymo sąlygas ir kardomajame sulaikime laikomų asmenų teisės bei asmenų, kitų suimtųjų asmenų teisės. Tai, tai reiktų akcentuoti, tas teisės reiktų akcentuoti bei akcentuoti elektroninio teisingumo sistemą, kuri numato lygias galimybės visiems lygias galimybės visiems į vienodą teisingumą. Toliau PIF direktyva. E, ši direktyva numato teisės aktų PVM srityje įgyvendinimą. Mes kūrėme erdvę, kurioje galėtų veiksmingai dirbti Europos prokuroro tarnyba. Manau, kad Krim komitetas šioje kadencijoje turėtų atnaujinti savo veiklą, kad galėtume užtikrinti veiksmingą kovą su nusikalstamumu, ypač su mafija Europoje. Taigi šiame kontekste šios institucijos darbas tikrai būtų svarbus. Pirmininkas, noriu priminti, kad jūs jūsų pasisakymus verčia vertėjai, todėl prašau per nelik neskubėti toliau, pane Vangberg. Ačiū pirmininkė, ministrė, jūsų pranešimas buvo įdomus. Kalbėjote apie <clears throat> kovotojus iš užsienio, mes vertiname tai kaip grėsmę ES viduje, taip pat ir mano šalyje, galiu vienareišmiškai pasakyti, jūs kalbėjote apie atgrasomas bausmes ir priemonės. Noriu paklausti apie tai. Yra saugumo taryboje galimybės imtis tam tikrų priemonių. Noriu jūsų paklausti, ar turite pasiūlymų, kaip e, imtis tų konkrečių atgrasančių priemonių. Orlando. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Orlando trumpai atsakyti jau užduotus klausimus ir po to e, bus galimybė pono Elfano pasisakyti. Prašau. Mm, pabandysiu atsakyti į klausimus e, apie Italijos pirmininkavimą bei tarybos darbą. Dėl klausimų, kuriuos nagrinėjame pirmininkavimo metu. dėl vieno langelio principo. Vyko diskusijos bandant apsispręsti dėl e, sistemos kūrimo, kuri padėtų imtis šių labai opių klausimų ir atsižvelgiant į, kom... tai dar buvo atsižvelgiant į komisijos bei valstybių narių, daugumos valstybių narių nuomonę ir raginimus sukurti vieno langelio e, principų paremtą sistemą. Visų pirma, siekiant e, užtikrinti duomenų apsaugą. Ir e, kuriant šią sistemą reikia įtvirtinti tam tikrus garantus tai valstybės ypač skaldanti tema ir nagrinėjant šį klausimą reikės ieškoti kompromiso. Ir būtent siekiant to kompromiso reikės nagrinėti visus susijusius sudėtingus techninius klausimus. O vertinant bendrais bruožais, norėčiau pasakyti, kad ponas Boni minėjo nemažai klausimų. Ir nors pradžioje buvo užsakyta pesimistinių nuomonių, man atrodo, kad e, situacija tikrai pasistumėjo į priekį, nors valstybės narės buvo tikrai susipriešinę kai kuriais klausimais, ne tik dėl vieno langelio principo sistemos. Mes nenorime statyti pavojų to, e, ko jau pasiekėme. Uh, priimdami kitus susijusius reglamentus. Ir manome, kad reikia ieškoti galimybės išspręsti administracinės problemas ir sunkumus, kurie gali iškilti. Taigi, nors pradžioje buvo išsakytos neigiamos nuomonės, Manau, kad dabar jau pasiektas tam tikras susitarimas. Taigi, žengta žingsnių priekin ir, kaip jau minėta, yra sukurtas geras pagrindas dėryboms. Sakau, ne, ne, tai ne tam, kad pasigirčiau mūsų pasiekimais, bet dėl to, kad tikrai manau, kad e, sukurtas tvirtas pagrindas tolesniems dėryboms ateityje. santykiai su jungtinėmis valstijomis. Šioje srityje buvo mm, daug nuveikta per pastarąjį semestrą, atžvelgiant į įvykius ir Europoje, ir jungtinėse valstijose. Taip pat reikia akcentuoti, kad, kad dėl tam tikrų aplinkybių Obamos administracijoje e, dirbti nebuvo paprasta. E, duomenų, asmenų duomenų apsaugos ir tie ir kitais klausimais, kurie e, buvo aktualūs pastaruoju metu. Mm, atsakydamas į ponios Giničį pasisakymą, Manau, reikia atsižvelgti į kolegialumo principą ir e, tikrai aukštą profesionalumo lygį. Ir susitarimas, kuris yra būtinas, bus pasiektas tarp valstybių narių. Ir tikrai bus susitarta dėl e, Europos prokuratūros, Europos prokuroro tarnybos. Ir e, nustatysime Europos prokuroro, nacionalinių prokurorų prokuratūrų santykius, bei taip pat santykius su Europolu ir Eurojustu ir visos kompetencijos ir įgaliojimų ribos bus labai aiškiai apibrieštos. Dar, dar kartą reiktų pabrėžti, kad šiuo klausimu valstybių narių nuomonės yra labai skirtingos. Ir tiesa, kad kai kurios valstybės ir toliau um, priešinasi kai kuriems siūlymams. Ir ateityje reiks dėti pastangas, kad būtų pasiektas bendras požiūris šiuo klausimu. Elektroninis teisingumas yra labai svarbės sritis ir tai buvo vienas mūsų pirmininkavimo prioritetų sulaikimas ir sulaikytųjų kardomajame arešte ir, ir kit, asmenų laikomas, laik, laikomų asmenų teisės. Mm, komentuodamas šį klausimą, aš atvirai sakant, norėčiau pabrėžti, jog nežiūrinti tai, kad šis klausimas buvo svarstamas, dėl jo buvo deramasi mūsų pirmininkavimo metu, bet galbūt reikėjo suintensyvinti pastangas dirbant su šiuo dokumentu. Tai labai svarbus dokumentas Ir ypač dėl to, kad e, šiais metais buvo išrinktas naujas parlamentas, taip pat dėl to, kad pasikeitė komisija, buvo paskata nauja komisija, suimtųjų asmenų teisių klausimas varstimas vyko ne taip, kaip turėjo veikti. Ir draugės su kitais klausimais, taip pat ir valstybės tarnautojų, teisės saugos pareigūnų mokymų klausimas. E, šis klausimas, kuris taip pat turėtų būti tobulinamas vėlgi dėl visų pokyčių institucijose pastarąjį pusmetį nenusipelnė to dėmesio, kurio turėjo sulaukti. Bet norėčiau pasakyti, kad paraštas e, pagrindas tolimesniam darbui ir tolesnėm diskusijom šiais klausimais. E, grinųjų pinigų ir kapitalo e, tikėjimas į nusikalstamą pasaulį parlamentas veikiausiai turėtų aptitie apsvarstyti Krim komiteto įsteigimą ir, ir, ir klausimai susijęs su, su galimybę tokį komitetą steigti ir, ir tokį darbą dirbti buvo aptarti. užsienio kovotojų klausimas. Tai labai rimtas klausimas ir apie tai kalbės ir mano kolega ministras Alfano. Bendras požiūris, bendrais bruožais požiūris į šį klausimą yra uh, gana individualus. Ir remdamiesi užsienio žvalgybos surinktais duomenimis, pamatėme, kad yra tam tikrų spragų inf... surinktuose duomenyse, kalbant apie konkrečius asmenis kovojančius užsienio šalių teritorijose. Tai naujas reiškinys Ir todėl visų pirma reikia susitarti dėl terminų, kuriuos vartojame tą klausimą ir tą problemą svarstydami, kad galėtume sėkmingai kovoti su šiuo reiškiniu kaip parengti bendrą požiūrį šį klausimą. Tai nepaprastai svarbus dalykas. Intervencinių veiksmų programa labai nevienalypėje aplinkoje būtų svarbiausia užduotis. Kalbame apie ideologinį, politinį, religinį ekstremizmą. Turime apsispręsti, koks požiūris mums turėtų būti primtinas, jis turėtų būti bendras, kuriam galėtų pritarti visi. Ir šį klausimą turėtume labai kruopščiai išanalizuoti. Manau, jog mums reikia būti pasirengusiems ne tik parengti norminius dokumentus, bet visų pirma susitarti dėl to, dėl terminų, kuriuos naudojame kalbėdami apie uh, šį naują reiškinį. Norėčiau pasakyti, kad esu nusiteikęs optimistiškai, tačiau taip pat noriu pasakyti, kad, kad tai yra visiškai nauja situacija su kuria mes susidurėme. Europos prokuroro tarnyba. Nagrinėdami šį klausimą, turime sutelkti dėmesį į požiūrį, kuris užtikrintų nepriklausomumą tos tarnybos savarankiškumą, bei taip pat įvairių susijusių institucijų darbą kolegialumo pagrindu. Kitaip kalbant, nebandome keisti ar sumenkinti nacionalinių prokuratūros tarnybų, bet e, įsteigę Europos prokuratūros tarnybą bandome užtikrinti visapusiškesnį požiūrį į, į prokuroro instituciją. Taip pat norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad komentuodamas Europos prokuratūros tarnybę, manau, kad e, bendras europinis požiūris į šį institutą yra tikrai svarbus. Turime atsižvelgti į tai, kad, kad prokura, prokuratūros nacionaliniu mastu dirba labai suskaldytai. Reikia skėtinės organizacijos Europos mastu, kurios praeitie nebuvo. Ir tai yra svarbu. Ačiū. Orlando for... Ačiū ministrė Orlando už e, tokį išsamų už tokius išsamius atsakymus. Ir dabar periname prie vidaus reikalų srities, kurią pristatys ponas Alfano, Italijos vidaus reikalų ministras. Sveiki, ministrė, malonu, kad atvykote pas mus. Jums tenka užduotis pristatyti Italijos pirmininkavimo rezultatus teisingumo ir vidaus reikalų srityje, ypač vidaus reikalų srityje. Jūs dalyvavote didžiojo šešeto vidaus reikalų ministrų susitikime Paryžiuje ir manome, kad e, tai galimybė pasidalinti ir jūsų įspūdžiais iš to susitikimo. Prašau, žodis jums. Sono eh, grato al presidente. Ačiū pirmininkė, dėkoju jums ir komiteto nariams už suteiktą galimybę pasidalinti mintimis apie E, svarbiausius įvykius e, vidaus reikalų politikos srityje per Italijos pirmininkavimą politiškai vertinant e, pirmininkauti Italijai ES taryboje po naujų Europos parlamento rinkimų buvo tikrai labai palankus metas. Teisingumo ir vidaus politikos srityje vadovų taryba žemė mėnesį nustatė naujas gairias, po to, kai baigėsi Stokholmo e, programa, Italija stengiasi užtikrinti testinumą tarp ankstesnių priemonių ir naujų gairių įgyvendinimo, siekdama pradėti plėtoti naują veiklą e, ir priemonės, kurių įgyvendinimą dabar perims Latvija, ir vėliau Luksemburgas, su kuriomis mes sudarėme tą pirmininkaujančių šalių trejetą. Migracijos politika buvo vienas iš svarbiausių vienas svarbiausių Milano susitikimo temų, siekiant aptarti, kaip spręsti šias problemas Europos Sąjungoje ir būtent to pagrindu Milane diskutavome spalio mėnesį e, Viduržymio jūros regiono darbo grupė parengė atitinkamą išvadų tekstą. Šiuo dokumentu bus siekiama tinkamiau valdyti migrantų srautus. Taip pat mūsų išvadose siūlomi kiti žingsniai siekiant ES mastu stiprinti aktyvumą ir solidarumą. Mes siekime pateikti struktūrizuotą atsaką į didėjančių migrantų srautų Viduržėmio jūros regione iššūkį reaguojant ir aš manau, kad šį modelį būtų galima pritaikyti ir kitose geografinėse regionuose, nes ne tik Viduržėmio jūros regione kyla ES daugiausiai problemų dėl migrantų, todėl taip pat norėčiau labai palankiai įvertinti e, e, Frontex koordinuojama Triton operacija, siekiant sustiprinti išorės sienų apsaugą anksčiau. E, taigi šios operacijos įgyvendinimas reiškia konkretų signalą visą ES viduržymį jūros regionui, siekiant pabrėžti šią sienų apsaugą ir jos svarbą tinkamiau valdant migrantų srautus. ES turi pagerinti bedarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir pabėgėlių prieimimo sistemas, stiprinti, tai yra svarbiausi klausimai strateginės svarbos klausimai migracijos politikos srityje. Ties išorės sienomis patariamas spaudimas yra labiau struktūrinės svarbos klausimas, jį reikės e, spręsti per artimiausius metus. Esu įsitikinęs, kad ir šioje srityje galima sustiprinti ES pastangas santykiuose su trečiosiamis šalimis tam, kad e, būtų galima veiksmingiau kovoti su nelegaliais migrantų gabentojais ir nelegaliais e, migrantų gabenimo būdais bei keliais. ES politika būtina stiprinti remiantis šiuo globaliu požiūriu. 2005 gruožymės vadovų taryba priėmė atitinkamus nutarimus dėl migracijos politikos ir migrantų srautų e, siekiant uh, toliau stiprinti bendradarbiavimo su e, dabartiniais partneriais ir su naujais partneriais rengiamas e, susitarimas su Nigerija. Skiriuose šalise padėtis yra skirtinga, todėl yra nemažai kliūčių siekiant plėtoti bendarbiavimą su tokiamis šalimis kaip pavyzdžiui Libija. Tačiau čia turime aiškiai suformuluoti savo poziciją ir daugiau dėmesio skirti bendradarbiauti linkusiams šalims, reikia glaudžiau bendradarbiauti su Junktinių tautų žmogaus teisų komisaru ir tarptautinė migracijos organizacija. Tam, kad stiprintume šį bendradarbiavimą, turime užtikrinti teigiamą sąveiką tarp vidaus reikalų, teisingumo ir užsienio politikos sričių tam, kad būtų galima bendromis pastangomis siekti bendrų tikslų ir optimizuoti rezultatus. Per savo pirmininkavimą Italija dalyvavo paskutinėje Teisingumo vidaus reikalų ministrų e, taryboje. E, tame posėdėje dalyvavo ir EIVT atstovai. Lapčio 23 dieną Romoje vyko svarbi vidaus ir užsienio reikalų ministrų ES valstybių narių konferencija. Ir šiame renginyje buvo e, vyko labai naudingos diskusijos ir pirmą kartą buvo surinktas e, struktūrinis vidaus ir užsienio ministrų posėdis, e, kuris vyko lapkričio 27 Romoje ir dėl jo buvo susitarta Milane per neformalų susitikimą Liepos mėnesį. Be to, pirmininkaujanti Italija sušaukė vidaus ir užsireikalų ministrų dalyvaujančių rabato procese konferencija tai yra labai svarbus formas diskutuojant su centrinės ir vakarų Afrikos šalimis migracijos ir vystimosi klausimais. Romoje e, lapčio 28 vyko susitikimas su Afrikos kyšulio <clears throat> šalimis. Tai buvo pirmas tokio pobūdžio susitikimas siekiant plėtoti struktūrinį dialogą migracijos politikos kontekste pratesant ir išplėtojant e, rabato e, procesą, mm, mums didelį nerimą kelia padėtis tame regione, ypač nestabili padėtis Libijoje. Tai E, daro poveikį migrantų atvykstančių į Italiją srautams. Tačiau tai tik vienas pavyzdys, kalbant apie pabėgėlius iš Sirijos, jų skaičius įgauna e, dramatišką mastą, tai gali destabilizuoti padėtį kaiminėse šalise, padidinti migrantų srautus bei e, politinės ir socialinės problemas. Į Europą atvykstantis prieglopščio prašytojai <clears throat> dar labiau paaštrina šią problemą. Ir apsunkina galimybę tinkamai valdyti migrantų srautus. Praėjusiais metais buvo e, patvirtinta nemažai taisyklių ir nuostatų, kurias pasitelkus e, buvo pradėtas naujas e, bendro ES prieglopščio štikimo sistemos etapas. Valstybės narės dabar turi dėti pastangas, kad šią sistemą įgyvendintų, suderindamos ją su naujų strateginių gairių patvirtintų vidaus politikos sektoriui srityje. Tas buvo patvirtinta 14 metų birželio 26 dieną. Ir e, tokiu būdu mes užtikrintume, kad atskiruose valstybės narėse būtų laikomasi bendrų vienodų taisyklių. Šioje srityje reikia siekti didesnės pažangos Europos Sąjungoje visoje Europos Sąjungoje laipsniškai užtikrinant e, valstybėse narėse ir pripažįstant prieglopščio suteikimo nutarimus. Italija jau pradėjo techninės konsultacijas. E, e, puikiai žinome, kad susitarti dėl visų techninių aspektų per trumpą laiką yra sudėtinga. Esame tikri, kad pirmininkaujančios Italijos pastangos siekiant e, pakeisti Dublino reglamentą, ypač nuostatas susijusias su nebepalydos keliaujančiais nepilnamečiais ir mazamečiais. Italija užtikrino, kad tuos darbus pradėtus jau protestų Latvija per savo pirmininkavimą valstybės narės diskutuoja tarpusavyje e, dėl e, trečiosiuose šalise, tranzitinėse šalise įrengiamų e, pabėgėlių stovyklų tam, kad e, jau juose būtų galima bendarbiauti su jungtinėmis tautomis ir svarstyti e, prieglopščio suteikimo prašymus ir šios projektus būtina gyvendinti pasitelkiant solidarumo principų, tačiau tikimasi, kad valstybės narės įnaša įneš savanoriškais pagrindais ir tokiu būdu Taip pat tikimės, kad e, su gerais ketinimais vykstantiems e, asmenims iš trečių šalių taip bus lengviau patekti į ES teritoriją. ES taip pat galėtų tokiais projektais prisidėti prie geresnių tarpusavio santykių su trečiosiomis šalimis ir jų piliečiais. Ir tai prisidėtų prie ekonomikos stiprinimo migrantų kilmės šalise. <clears throat> Mes patikėme tinkamus pasiūlymus dėl e, išduodamų leidimų gyventi ir mokytis atvykėliams iš trečiųjų šalių ir reikėtų šiais klausimais kuo greičiau pradėti diskusijas Europos parlamentu, kalbant apie saugumo politiką. Mes daugiausiai dėmesio skirime kovai su radikalizmu, terorizmu, organizuotu nusikalstamamu ir visais tais nusikalstamais reiškiniais, kurie susijęs su e, nelegalia migracija, taip pat su prekyba žmonėmis. Taip pat pirmenybę teikiame kovai su kibernetiniu nusikalstamamu. E, tinkamos nuostatos turi būti įtvirtintos ES interneto strategijoje, kuri bus patvirtinta kitais metais, pirmininkaujant į Italiją, dėl šio svarbaus dokumento pateikė gruodžio penktą dieną atitinkamą pasiūlymą Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos posėdžiui. Kalbant apie kovą su organizuotu nusikalstamumu, Italija gruodžio 5 dieną per vidaus ir teisingumo ministrų tarybos posėdį priėmė nutarimą, kuriame kalbama apie organizuotų nusikaltelių įsitraukimą į e, teisės ekonomikos struktūras, kurios turi prieigą prie finansų strautų ir e, e, viešųjų pirkimų, užsakymų teikimo sistemos. Čia ES turi skirti šias ryčiai daugiau dėmesio tam, kad būtų galima imtis veiksmingų priemonių valstybių narių tinkamus teisės saugos institucijoms. Ir čia buvo kalbama apie operatyvinių tarnybų tinklo sukūrimą ES mastu tam, kad būtų galima kovoti su mafijozinėmis ir e, organizuotomis nusikalstelių struktūromis. Gruodžio penktą dieną e, vadova, e, tai yra Teisingumo ir Vėliaus reikalų ministrų taryba pateikė tinkamą rezoliucijos pasiūlymą siekiant stiprinti kovą su terorizmu ir radikalėjimu pirmininkaujantį Italiją ypatingai didelį dėmesį skyrė užsienio kovotojų fenomenui. 2014 rūpiučio 30 dieną pirmininkaujantį Italiją paragino greičiau imtis priemonių e, siekiant apriboti, sumažinti e, kovotojų vykstančių į Siriją ir Iraką skaičių taip pat e, posėdžiuose tarybos e, lapkričio ir spalio mėnesį apie tai buvo kalbama, taryba sutarė teikti pirmenybę šių klausimų svarstymui. E, ministrai svarstė galimybę sustiprinti išorės sienų kontrolę, nepažeidžiant piliečių teisų, savaime suprantama svarstė įvairius gerintinus aspektus vidutinio laikotarpiu, e, taip pat siekiant pagerinti keitimas informaciją apie į užsienį vykstančius kovotojus, buvo tariamasi, kaip pagerinti Šengeno informacinės e, sistemos antrosios veikimą, bendradarbiauti glaudžiau su Eurojustu ir Europolu. Taryba svarstė galimybės e, teismams tinkamiau reaguoti į šias problemas, siekiant veiksmingiau kovoti su radikalėjimu ir kovotojų verbavimu, buvo patvirtintos taryboje ES strategijos e, kovojant su radikalėjimu ir e, kovotojų verbavimu gairės. Šios gairės yra ypatingai svarbios e, patvirtinant ir gyvenant strategiją kuri buvo patvirtinta 14 metų birželio mėnesį, siekiant mažinti užsienio vykstančių kovotojų e, skaičių ir e, labiausiai nuo šios problemos kenčiančios valstybės narės atitinkamus pasiūlymus jau įgyvendino. Spalio 8 dieną e, Luksemburgė prieš tarybos posėdį vyko informalus susitikimas su <clears throat> interneto stambiausiomis bendrovėmis, <clears throat> socialiniais svarbiausiais tinklais ir e, ten buvo svarstoma internetu e, plintančio radikalėjimo grėsmė mūsų visuomeniai. Pirmininkaujantį Italiją taip pat daug dėmesio skyrė tam, kad patvirtintos kovos su terorizmu priemonės būtų įgyvendintos atskirose techninėse darbo grupėse. Tokiu būdu pasiekėme nemažai pažangos šioje srityje. Nepaisant to, grėsmė išlieka didelė, daug ką reikia nuveikti. Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba patvirtina tinkamas nuostatas ir pažadėjo kovos su terorizmu e, įgaliotinio ES įgyvendinti tinkamas priemonės spalio mėnesį taryboje taip pat buvo išsamei diskutuojama apie užsienį vykstančius kovotojus. Kalbant e, apie e, svarbiausias gairias pirmiausiai buvo kalbama apie tai, kad reikia siekti pažangos keičiantis keliaivių duomenų įrašais ir užtikrinti geresnę išorės sienų kontrolę, tinkamiau pasitelkiant šiandieno informacinės erdvės sistemą antrąją. Taryba patvirtino 22 priemonės 2013 metų birželio mėnesį, kurios buvo pateiktos e, kovos su terorizmu įgaliotinio Europos Sąjungos. Tarptų priemonių buvo taip pat traukta, įtrauktas ir pirmikaujančios Italijos pasiūlymas pasitelkti tarptautinės e, darbo grupės siekiant e, veiksmingiau kovoti su į užsienį vykstančiais e, kovotojais mm, veiksmingiau keistis informaciją. Nemažai ES buvo šalių, kurias ši Italijos iniciatyva sudomino. Bus patvirtintas atitinkamas e, operatyvinių veiksmų protokolas. Paskutinėje taryboje buvo svarstamos e, kovos su terorizmu ir e, kovotojų verbavimo, e, kovos terorizmu ir kovotojų verbavimo įgyvendinimo gairės. Pabaigai norim padėkoti už galimybę e, šiandien su jumis pasikeisti mintimis, tai stiprina bendarbiavimą tarp institucijų, esu tikras, kad Europos Sąjungoje bendarbiavimas tarp Europos E, tarp tarybos ir parlamento turės vykti intensyviau, nes tik tokiu būdu, keisdamėsi nuomonėmis, mes sukursime saugę ir laisvą Europą. Labai ačiū. Dar, pirmininkė, norėčiau keletą žodžių pridurti. Paryžiuje taip pat vyko tarybos posėdis teisingumo ir vidaus reikalų ministrų ir aš e, Noriu pasakyti, kad ten jokių sprendimų nebuvo priimama. <clears throat> Sustikimas vyko lapkričio 6 dieną, pirmininkaujant Prancūzijai ir kolega Kazniov turėtų jums pristatyti rezultatus, norėčiau į jo dar žalysti. Uh, Ačiū už tokį išsamų uh, jūsų išvadų pristatymą. Dabar turiu devynius norinčius pasisakyti, nemažai nes laiko liko netiek daug. Prašau kalbėti glaustai, nedaugiau kaip dvi minutės. Kiekvienas mūsų vertėjai labai geri, bet e, tam, kad jie galėtų tinkamai jūs išversti, turėtumėte kalbėti šiek tiek lėčiau. Pirmiausia, ponė Mitsula. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ministrė, kad atvykote pas mus, ačiū už išsamų pasisakymą. Pakalbėsiu apie kelis principinius dalykus, o kolegos turbūt pakalbės detaliau. Dėl migracijos, kaip sakėte, Italija vaidino svarbų vaidmenį gelbėjimo operacijose viduržėme jūroje šią vasarą per Mare Nostrum operaciją. Tai buvo e, viena šalia operacija, tačiau jau baigėsi. Po metų praėjusiu po tragedijos Lampedūzoje Europos parlamentas patvirtino labai svarbę rezoliuciją, e, dėl kurios sutarė visos politinės frakcijos. Ši rezoliucija numatė kelią į priekį migracijos ir prieglaušio srityje. Toje rezoliucijoje mes paprašėme e, kad mechanizmas būtų pagristas objektyviais kriterijais, kad būtų galima sumažinti spaudimą toms valstybės narėms, kurios priima didžiausią dalį prieglaušio prašymų ir apsaugos prašymų. Taigi proporcinė prasme didžiausia kiekį. Gal galite pasakyti, kokios pasiekta pažangos taryboje šio klausimu? Taip pat dėl perkelimo. Žinome, kad Tai yra labai svarbi priemonė, kuri tokiams valstybėms narėms kaip mano Maltai gali padėti. Gal galite pateikti daugiau informacijos apie tai, ar yra pokyčių dėl valstybių narių įsipareigojimų padėti kitoms valstybėms narėms. Žinome, kad tam tikrų pokyčių yra. E, buvo prieš keletą metų taryboje, tačiau atrodo, kad nuo to laiko nieko daugiau neįvyko. Antra, ar jūs esate patenkintas Frontexo atsakymų, kai operacija Tritonas buvo pradėta. Ar bus e, tokia pat sėkmė kaip ir Mari Nostrum operacijos metu? Mes e, sutarėme, kad Tritono operacija gali būti sėkminga, jeigu valstybės narės turės pakankamai išteklių e, užtikrinant operacijos sėkmę. Ar galite pasakyti, jog kokia nors valstybė narė jau pasisiūlė teikti kažkokią tai indėlį. Toliau pagaliau dėl vidaus saugumo strategijos, kadangi dabar aptariami prioritetai dėl konkrečių priemonių, ar galite mums pasakyti, kokios tai būtų priemonės, e, turint galvoje didėjantį ekstremizmą ir radikalizaciją, taip pat Turiu klausimą ir apie užsienio kovotojus, tačiau man atrodo, jūs jau e, mano klausimą atsakėte pats kalbėdamas. Ačiū, ponia Mitsula. Toliau. Pone Činičiai. Grazie, prezidente. <clears throat> Grazie. Ačiū, pirmininkė. Ir dėkuoju taip pat ministrui už labai išsamų jūsų darbo rezultatų pristatymą. Jūs kartu su, su ministru Alfano pateikėt labai na, aišku vaizdą, ką nuveikė pirmininkaujant į Italiją vidaus reikalų srityje. E, saugumo ir teisingumo taip pat srityje. Be abejonės, skurtas pagrindas tolesniam e, kitos pirmininkaujančios valstybės darbui. Aš norėjau staptelėti ties vienu konkrečiu klausimu, tai yra nepilnamečių apsauga. Ką Jūs minėjote? Jūs minėjote nelydimų nepilnamečių migrantų klausimą. Tačiau aš norėčiau plačiau pakalbėti apie nepilnamečių aps apsaugą. Be abejo, nes nelydimų nepilnamečių klausimas yra labai rimtas. Tiesiog norėjau paklausti taip pat apie tai, kokia sistema ir procedūros egzistuoja tokiems asmenims, kokia apsauga egzistuoja tokiems asmenims, kurie yra patalpinami, apgyvendinami, o plačiau kalbant apie nepilnamečių apsaugą ir norėjau paklausti, kokios priemonės kuriamos ar patvirtintos per šį laikotarpį neteisėtai pervežant nepilnamečius e, per sienas. E, turime dabar jau uždaryti kalbėtojų sąrašą. Dabar kitas kolega prašo. Ačiū, ponia pirmininkė. Ministrė Alfano. Noriu išsakyti tris dalykus. Visų pirma, labai dėkoju Italijos atstovams už tą e, darbą ir puikų bendradarbiavimą su parlamentu. Taip pat noriu padėkoti Jums už Jūsų skirtą dėmesį migracijos rautams viduržėme jūroje. Aš sutinku su Jumis, kad mums reikia visapusiško požiūrio į migraciją viduržėme jūroje. Nepaisant to, turime ir per trumpą laiką imtis veiksmų, kad užkirstume kelią tam, jog viduržėme jūroje jūra netaptų Europos kapinėmis. Jo šventinybė popiežius apie tai kalbėjo per praėjusią Strasbūro sesiją taip pat. Ir trečia, mane nuvylė tarybos pozicija išsakyta 5 gruodžio dėl Šengeno vertinimo. Aš tikėjausi, kad taryba palengvins e, naujo modelio įsigaliojimą ir tikėjausi, kad ji deklaruos savo paramą institucijams toje sustiprinoje sistemoje. O taryba žengė kitokių žingsnių, jį pagyrė, išgyrė 15 metų vertinimus visai neteisingai, nes tie vertinimai buvo ne, ne, nevykę E, kai kurie vertinimai buvo pagerinti kai kuriams valstybėms stojant į Šengeno zoną. E, tai yra, vertinimai buvo griežti, norint įstoti, bet po to tie vertinimai buvo vykdomi atmestinai. Atrodo, kad taryba nori grįžti į praeitį, kai Šengeno vertinimo sistema buvo tarp vyriausybinė sistema, o ne bendrijos sistema tai apgailėstautina. Dėl to aš esu nusivylęs jūsų e, veiksmais. Ačiū. Toliau, ponia Štlain. Sì, grazie, grazie al Ministro per la relazione. Eh, io... Ačiū, ministrė. Norėčiau paprašyti patikslimą dėl Kritono. Eh, Uh, operacijos, kurią pristatėte labai pozityviai. Pagal ją atsakomybė padalyjimą, kalbant apie iššūkį, kuris kyla visai Europai, tačiau uh, tai taip pat uh, nesmažinant naštą, bet paskirstant tą naštą. Dėl tos tritono operacijos ne visiškai aišku, kokia bus skirtingų valstybių narių atsakomybė šioje operacijoje. Lyginant tai su Mare Nostrum operacija ar ankstesnėmis Frontexo programomis. Tai gal galėtumėte šiek tiek daugiau papasakoti apie Tritono operaciją apskritai? ir kaip ji pratęs Mare Nostrum ir Frontex operacijas. Taip pat nauji komponentai šioje operacijoje yra įdomus. Klausimas yra, ar ta operacija padės išspręsti problemas, ar tos problemos e, egzistuojančios dar pasunkės. dabar e, beviržio jūra šiaip tampa nelegalių migrantų kapinėmis ir nesimato, kad situacija ateityje pagerėtų. Ačiū ministrė, laba diena. Norėjau paklausti e, to, ką jau minėjo kiti kolegos apie operaciją Mare Nostrum ir jos pratesimą Tritono operaciją. Aš nemanau, kad čia yra tinkamas kelias į priekį. Tai, ką jūs sakėte, nėra teisinga. Jūs sakėte, kad Italija viena negali toliau nešti šios naštos ir kad Frontex agentūra buvo tiesiog dalinis sprendimas. Bet buvo imtas Italijos laivyno įvairiausių veiksmų, net už Italijos teritorinių vandenų, nesilaikant jokio numatyto veiklos režimo, kuriam galiojimai suteikti. Kas atsakingas už tokias operacijas, kas e, duoda įsakymus jas vykdyti ir kuo skiriasi Italijos laivyno operacijos, kur yra tas atribojimas - Italijos laivyno operacijų ir Frontex operacijų. Ir paieškos ir gelbėjimo operacijos reiškia, kad mes kontroliuojame ne tik sienas, bet ir paieškos ir gelbėjimo operacijos. Kaip e, tai dera su laivyno apskritai veikla? Pone Ferrara, ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė Sveiki, ministrė. Taip pat aš norėčiau grįžti prie Tritono operacijos, kurią paminėjo kitos kolegės. Čia klausimas kyla dėl įgaliojimų šiai operacijai. Anksčiau buvo minėta, kad kalbame apie išorės sienų kontrolės veiksmus. Tačiau e, Katanijoje praėjusi mėnesį, kur posėdis organizavo Europos parlamentas, buvo minėtas Italijos laivyno vaidmuo šioje operacijoje ir kilo klausimų, kokiu mastu tie veiksmai pagal Tritono programą gali būti vykdomi Italijos laivyno su kitomis pajėgomis. Reikia daugiau aiškumo dėl Tritono programos detalių. Kalbant apie hartumo procesą, buvo kalbama apie geresnį migracijos migrantų srautų e, valdymą tarptautinių organizacijų ir nevyriausybinio organizacijų teikiamą finansavimą, kitų apgyventinant tuos e, tokius asmenis ir valdant visą migracijos landšaftą. Išreikšta įvairių nuovestavimų dėl žmogaus teisų pažeidimų, e, vykdant veiklą pagal hartumo sustarimą. Taigi galbūt galėtumėte pateikti tam tikrą kontekstą visiems šiems dalykams, kaip būtų priimami migrantai, migrantų valdymo, srautų valdymo problemos per pastarąjį pusmetį, pusmetį, kas padaryta gerinant tą valdymą. Yra keliai įvairiausių skandalų išryškintų Italijos žiniasklaidoje, kai visą prieimimo sistemą infiltravosi ir mafija Taip pat ir kalbant apie lėšų patenkančių į šią migracijos sistemą atsakamumą, ne tik Italijos, bet ir Graikijos atveju taip pat, tai yra klausimai, kurie e, kreipia mūsų dėmenį, dėmesį ypač e, nusikalstamų ratų e, įsitraukimas į šį režimą. Galbūt galėtumėte šiek tiek nušviesti šios klausimus. Ačiū kolegos, turime dar nemažai norinčių kalbėti, prašau apsiriboti vieną minutę dabar, nes kitaip ministras neturės laiko atsakyti visus šios klausimus. Prašom susitelkti ties vienu klausimu per minutę. Toliau ponia Bjork. Tack så mycket. Jag ska försöka fatta mig kort. Eh, vi... Ačiū, aš pasitengsiu kalbėti labai trumpai. Kairiųjų frakcijoje manoma, kad migracijos politika ES yra sienų statymas. Tai yra bloga išeities pozicija. Reikia gerinti prieimimą, gerinti prieimimo pajėgumus. Reikia ilgalaikio sprendimo migrantų e, prieimimui. Tokia yra mūsų politikos formulė. Taigi mano klausimas e, ministrui būtų dviejopas. Pirmiausia, dėl šios Mare Nostrum operacijos e, e, rezultatų. Kiek asmenų buvo sulaikyta, sustabdyta policijos ar kitų pareigūnų, kas jiems nutik, nu-, nutiko, ar jie buvo gražinti, sulaikyti, ar kažkur tai E, apgyvendinti. Kolegos taip pat kėlė klausimą dėl hartumo procesų. Mes ypač kritiškai esame nusistatę dėl to, kad e, e, šis bendradarbiavimas skirtas eksternalizuoti ES sienų apsaugą. Ar tai padeda kontroliuoti migrantus srautus, ar Galima bendradauti su Eritreja ir Sudanu, kurie yra diktatūros. Na, mano minutė baigėsi, atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Much, uh... Ačiū. Toliau. Ačiū, toliau pane Weinberg. Eh, tack för ordet och tack eh, herr minister Alfano för att eh, din... Ačiū už galimybę man pasisakyti. Noriu padėkoti už jūsų pasisakymą, ministrė. Turiu, turiu keletą klausimų. Visi sutarėme, jog būtina užkirsti kelią kontrabandai žmonėmis, nes jį sukelia vis daugiau problemų. Tačiau kaip tai padaryti? Manau, kad reikia daugiau skirti dėmesio išorės sienoms, bei taip pat vidaus sienoms. Pradžioje šiek tiek kalbėjote apie teisėtą migraciją. Apie tai daug girdime. Yra teisėtų galimybių žmonėms atvykti į ES e, pabėgėliams, sezoniniams darbuotojams. Jūs taip pat minėjote, kad reikia e, dėkti atrankos e, filtravimo sistemą. Kaip tai rengėtės daryti? Ar versite valstybės narės priimti pas save daugiau migrantų? Kaip kitaip rengėtės juos paskirstyti? Švedijoje mes sulaukėme didelių migrantų srautų, kuriuos mums teka priimti. Ir galiu pasakyti, kad mes priimame 25 kartus daugiau migrantų nei Italija. Todėl norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Manau, kad reikėtų teikti paramą žmonėms jų kilmės šalyje. Ačiū. E, pone Alfano, turiu papildomą klausimą. Italija siekia gyvendinti lygaus elgesio direktyvą e, be diskriminacijos amžiaus, religijos ar lyties ir kitų aspektų atžvilgių. Tačiau valstybės narės yra sunerime dėl to, kaip šis pasiūlymas, jeigu būtų patvirtintas, paveiktų pilietinės teisės, ypač sandorius ir tie kitus, neramina e, gana miglota e, šio teisės akto kalba, nes dėl to gali kilti e, nepagidautinų skirtingų teksto interpretavimų. Ar jūs žinote apie tai, kad daugiau nei šimtas e, nevyriausybinio organizacijų ES pasirašė laišką skirtą komisijos pirmininkui Junkeriui, ragindami jį e, atmesti šią direktyvą? Ir ką jūs rekomenduotumėte komisijai ir būsimai tarybos pirmininkiai e, dėl šios direktyvos? Kaip toliau su jais dirbti? Ačiū. Toliau ponė Fontana. Ponas Fontana. Labadiena. Ačiū. Pirmininkė, dėkuoju ponui Alfano. Gal galėtumėte e, apibriežti Triton ir Mare Nostrum operacijas. Kuo jos skiriasi? Mare Nostrum iš esmės buvo gelbėjimo misija bet dėja įgyvendinant šią operaciją daug žmonių žuvo. Daugiau nei 3 tūkstančiai žmonių žuvo pastaraisiais metais. Todėl tenka abejoti Mare Nostrum operacijos pobūdžių, o įgyvendinant Triton operaciją rengiamės viską kartoti iš naujo, ar galbūt e, atliktas išsamus įvertinimas ir e, įvertintos Mare Nostrum operacijos spragos ir tuo pagrindu bandyta parengti veiksmingesnę sistemą. Kaip su galimybė padėti žmonėms vietoje, jų kilmės šali, šalise, kaip juos paskatinti likti, nemigruoti per viduržėmio jūrą ar imamasi veiksmų čia. Taip pat ar svarstama galimybė fiziškai tuos asmenis e, sulaikyti, įtikinti juos likti. Ir galiausiai kaip su teisėtų emigrantų sugražinimu į jų kilmės šalį. Kai kurie kai kurie iš jų gali būti repatrijuojami. Būčiau dėkingas, jeigu pakomentuotumėte tai šį klausimą. Pone Dalį toliau, prašyčiau kalbėti trumpai. Turiu klausimą apie migrantus rautus. Jūs daug kalbėjote apie e, migracijos kanalus, ministrė, apie tai svarsto ir parlamentas. Tačiau kokia yra valstybių narių pozicija šiuo svarbiu klausimu? Ir kokiu mastu bus parengtas visapimantis požiūris, kuris aptartų ir migracijos kanalus. Dar vienas dalykas dokumente, kurios laukiame. Kalbame apie būtinybę sustiprinti ES įsipareigojimą asmenų perkelimui. Tuo pat metu e, kai kurios valstybės narės prisima įsipareigojimus šioje srityje, o kitos e, tai, tai daro tik laisvanoriškų pagrindų. Numatyta tik laisvanoriško pagrindo e, galima veikla. Man atrodo, taip problemos neišspręs. Ir kokie kiti sprendimai yra svarstami, jeigu jie yra svarstami. Ačiū ir galiausiai aš pats noriu užduoti klausimą. Jūs kalbėjote apie keleivių duomenų įrašų sistemą, duomenų kaupimą ir kad taryba dar svarsto šį klausimą. ES e keliaivių duomenų įrašų direktyva buvo parengta 2012 Europos teisingumo teismas paskelbė savo nutartį dėl vienašališko asmenų duomenų laikymo. Noriu paklausti, ar taryba atsižvelgė į šį sprendimą ir ar keitė savo poziciją dėl šios direktyvos politinių ir teisinių aspektų. Ačiū. Ir dabar žodis jums. Turite maždaug 10 minučių e, atsakymams. Vertėjai sutiko padirbėti šiek tiek ilgiau ir jeigu jūs turėtumėte laiko dar kelias minutės, būtų tikrai labai naudinga. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems už e, tokius įvairius klausimus. Atrodo, kad migracija yra visiems ypač rūpintis klausimas. Neįmanoma šio reiškinio išspręsti įmantis vienašališkų veiksmų, veiksmų tai yra asmenų srautai. E, turime strategiją, veiksmų planą, kuriuos reikia gyvendinti visiems e, sutelktomis pastangomis. strategijoje numatoma, numatomas bendradarbiavimas su Viduržėmio jūros regiono šalimis, trečiosiomis šalimis, taip pat numatytos Frontex agentūros operacijos ir taip pat papildoma trečia ES operacija ir rengiama bendra prieglopšio sistema. Na, vertinant visą tai drauge, sunku įsivaizduoti, kad Europa vienašališkai gebėtų susidoroti su šiuo reiškiniu. Deja, būtent dėl to, kad tai tas reiškinys, kuris vyksta tam tikrų laiko momentų ir, ir dėl to, kad kai kuriais aspektais susidarė krizinė situacija, spręsdami migracijos klausimą, turime nepamiršti, kad tai yra krizės situacija ir turime E, imtis visų veiksmingų priemonių dabar. Tai nėra kažkas, kas vyksta už viduržėmio jūros, tai yra tai, kas vyksta šalia dėl karų vykstančių Afrikos žemynė, taip pat dėl situacijos Libijoje, migracija vyksta čia pas mus ir ji ir toliau vyks ir rytoj, ir kitais metais, ir, ir dar kurį laiką. Ir dėl to mums reikia visapimančio požiūrio iš šį klausimą. Noriu pradėti nuo Hartumio. Hartumėje pirmą kartą susitiko įvairių Afrikos šalių ministrai. Uh, Rytų Afrikos, Afrikos kyšulio vyriausybės atstovai ir susidėję kalbėjosi apie kontrabandą žmonėmis, e, taip pat kovą su šiuo reiškiniu ir pasukome keliu, kuris bus toliau e, plėtojamas ateityje ir bandysime sutelktomis pastangomis spręsti šį klausimą. Tai yra globalinis reiškinys. Kodėl? visų pirma, jeigu remiamės to susitikimo sprendimais, tai e, bet kokie veiksmai tų sprendimų pagrindų yra laisvanoriško pagrindo. Taip, čia taip pat kalbame apie tarptautinį daugia šalį bendradarbiavimą žmogaus teisų ir laisvių užtikrinimo srityje. Ir būtent remdamiesi pagrindinėmis laisvėmis ir teisėmis ir inicijavome hartume procesą. Bet procesas yra laisvanoriškas, kaip jau akcentavau. E, Frontex ir kiti su agentūra susiję klausimai. Ats pateiksiu bendrą atsakymą, nes buvo daug klausimų apie Frontex ir Mare Nostrum. Aš pats nuvykau į Lampedūzo salą ir ten mačiau kiek e, žmonių kūnų e, iškeliama į sausumą. Mačiau ir, ir motinos su, su vaiku kūnus, e, kurie buvo paruošti transportavimui maišuose. Tai yra neįsivaizduojama tragedija. Mes kalbame apie tai, kad per mėnesį 9 tūkstančiai žmonių e, kerta jūrą, 12 reikia padauginti iš 9 tūkstančių. Išgelbėjome dešimtis tūkstančių gyvybių, neišgelbėjome visų, nes e, remiantis mūsų paskaičiavimai 499 e, kūnai buvo ištraukti iš vandens. O keletas tūkstančių prarasti visame regione. Turim, kalbame apie tūkstančius prarastų gyvybių. Kartoju, ne visi žmonės buvo išgelbėti ir kai kuriais atvejais žmonės tragiškai žuvo, tačiau daug žmonių ir buvo išgelbėta. Išorės sienų apsauga yra vienas svarbiausių, e, vienas svarbiausių užduošių Europoje ateityje. Tautų bendryje, tautų konfederacija sukūrė Šengeno sutartį, pagal kurią atsis, e, panaikinamos vidinės sienos. Tai yra precedento neturintis istorijoje atvejis. Ir šioje tikrai unikol, unikalioje situacijoje išorės sienos ir, ir, ir e, siena viduržėmio jūroje įgauna ypatingos reikšmės. Todėl sienų apsauga tampa labai svarbia užduotimi gelbėjimo operacijų metu, kurias įvykdė Frontex agentūra. Buvo siekta užtikrinti ne tik pagrindinės žmogaus teisės, bet ir užtikrinti atviros jūros teisę. A, a, atvirų jūrų teisė, kaip ji aptarta mūsų šalių įstatymuose ir tarptautiniuose e, dokumentuose, yra iš esmės jūrų teisė. Tai yra humanitarinė teisė ir jos yra labai grašti laikomasi. Kalbame apie 30 mylių zoną už Šengeno zonos Tai kalbame apie teritoriją, kur ES riboja su trečiosiomis šalimis. O įgyvendinant Mare Nostrum operaciją, taip pat ją užbaigus ir įdėgus naujas programas, taip pat palaipsniui užbaigiant veiklą vykdomą už Šengeno zonos, mes periname į pereinamąjį laikotarpį, e, kuriame rengiame naujas operacijas. Tokia yra situacija. Ir visi susijęs su šiuo konkrečiu sprendimu uh, užbaigti veiklą mas, Mare Nostrum operacijos ir pereiti prie kitų uh, veiksmų. Visa tai yra labai konkrečiai aptarta sprendimuose. Minėjau strategiją, kuri egzistuoja Afrikos žemynė, taip pat jūrų strategija. Pakalbėkime dabar apie Europos strategiją. Ko, kaip su asmenų prieimimu gyventi? Uh, Tai labai opus klausimas ir tai uždeda didžiulę atsakomybę. Tai yra ir valstybių narių, ES valstybių narių atsakomybės testas. Viena valstybė narė negali to klausimo išspręsti, reikia dirbti vieningai ir drauge. Atsižvelgianti visą tai, reikia mąstyti ir apie tai, kaip tie žmonės patenka į Europą, atsižvelgti į kontrabandos žmonėmis situaciją. Ir čia turime suvokti, kad e, tie, kurie vykdo kontrabandą žmonėmis, vykdo makabriškas operacijas, jie ima mokestį už galimybę už e, perkelimą tik tai pusę distancijos, tik tai pusę jūros, o kitą pusę, už kitą pusę žmogus e, tampa pats atsakingas, jis turi pats pasirūpinti, kad e, pasiektų sausumas sveikas ir gyvas. Vėlgi, tai yra labai sudėtingas Europos klausimas ir būtina valstybėms bendarbiauti jį sprendžiant, nes atskirai valstybės narės jau nepajėgios išspręsti. Yra patikta nemažai pasiūlymų. Šiuo klausimu, pavyzdžiui, siūloma keisti antrąjį Dublino susitarimą, ypač dėl suaugusių nelydimų nepilnamečių. Buvo priimta nemažai e, sprendimų taip pat ir nacionalinių teismų ir yra teisingumo teismo sprendimas dėl e, nelydimų nepilnamečių. Pirmininkavusi taryboje Italija ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad informuotų ponę Vikstrom apie nuveikto darbo rezultatus siekiant įgyvendinti sprendimą dėl suaugusių nely, nelydimų nepilnamečių ir taip pat nepilnamečių apsaugos nuo e, kontrabandos žmonėmis. Buvo užduotas klausimas apie keliaivių domenų įrašų sistemą ir e, teisingumo teismo nutartį paskutinėme tarybos posėdyje. Buvo e, sutarta, kad e, reikia palaukti sprendimo ir kad negali, negalima pritarti labai griežtam sprendimui, ribojančiam sprendimui šiuo klausimu. Ir dabar vyksta kompromiso paieškus toks kompromisas būtų istorinės svarbos momentas. Laisvas judėjimas, privatumo ir saugumo užtikrinimas, vis, visų šių trijų e, elementų integracija yra labai svarbus dalykas. Parlamentui ir valstybėms narėms čia kyla iššūkis Mm, nenuneikti nei vieno iš tų elementų, bandyti juos visus įtraukti, užtikrinti keliaivių duomenų įrašų sistemą bei taip pat aukšto ligmens duomenų apsaugą. Libija turėtų išlikti mūsų prioritetų, atsakau čia ponui Fontanai. Negalime nepasirinkti integruoto požiūrio tarp vidaus reikalų ministrų ir užsienio reikalų ministrų. Nes žvelgiant į Libiją, suvokiame, kad būtinas bendradarbiavimas tam, kad išspręstume vidaus ir išorės problemas šiuo atveju susijusios su Libija. Šengeno e, sistemoje yra nauja situacija, kurią reikia tinkamai vertinti ir užtikrinti jos vientisumą ir ateityje. Toliau teisėta migracija. šalia neteisėtos migracijos. Šalia kontrabandos žmonėmis egzistuoja ir teisėta migracija. Italija ėmėsi teisėtos migracijos klausimo ir ėmėsi nes teisėtos migracijos sistemos kūrimas buvo šiek tiek užmirštas. Mes mm, darėme pastangas užtikrinti geresnę registravimo sistemą, bet atrodo jau man skirtas laikas baigėsi, sako kalbėtojas. Aš tikrai viršijau dešimtį man skirtų minučių ir apie glaustai bandžiau atsakyti į visus klausimus, bet dėja laikas baigėsi. Pirmininkė, jei į kurį nors klausimą dar neatsakiau, melai atsakyčiau į jį raštu. Pirmininkas ir aš apgalėstauju, kad mums tenka baigti. Um, Italijos pirmininkavimo programa buvo tikrai plataus užmojo, šiandien sulaukėme išsamaus jos pristatymo. Jei e, dar bus klausimų, aš nebejoju, kad jūs toliau tęsite darbą. Ir dabar pirmininkavimą perims Latvija nuo sausio pirmosios. Ir tai pirmasis mūsų komiteto posėdis šiais metais. Noriu visiems padėkoti, padėkoti sekretoriatui už jo darbą, taip pat pirmininkas dėkoja vertėjams. Taip pat padėkoju nariams, padėjėjams. Linkiu visiems gerų kalėdų, tikiuosi, kad atsipūsite metų pabaigoje ir susitiksime visi kitais metais. Ačiū.